koks yra atotrukis tarp to, kiek yra prašymų, kokia turi būti darbo tvarkė, kiek visokių klausimų reikia įtraukti ir kokie visų tų pareiškimų, kokie būtini mūsų posėdžiai ir to, ką aš matau m, mm, posėdžių lankomumo prasme. Iš tikrųjų įdomu yra. Galbūt daug kas žiūri per internetą mūsų posėdžius, mm, turbūt išskyrus tos, kurie sėdi čia Taigi, mes šiandien kalbėsime apie e, privačias saugumo e, bendrovės e, tarptautinių krizių valdymo operacijose. Aišku, kad tai yra labai aktualūs klausimai. Gal dabar nelabai opiai e, iš, išriškėja, tačiau bet kokiu atveju labai aktualūs Irake, Afganistane ir kitur. Aišku, labai daug prieštaringų komentarų yra išsakoma būtent dėl šio klausimo, ypač dėl to, kad trūksta tarptautinės teisinės bazės, statuto, kuri gal, kuris galėtų, regu, nuostatų, kurios galėtų reguliuoti būtent šį klausimą, tai yra privačių saugumo bendrovių dalyvavimą tarptautinių krizių valdymo operacijose situaciją, kai eina kalba apie dislokuoto personalo apsaugą ir taip toliau. Atsižvelgiant į valstybių narių skirtas lėšas ir tai, kad vis trūksta personalo, ypač civilinėse operacijose, žiūrėkime Bosovo, Kosovo. Kosovo, Bosnijos situacija, pavyzdžiui, aišku, kad tie klausimai yra labai aktualūs. Reikia paminėti, be abejo, apie tai kalbėsime plačiau dabar po, po kurio laiko, bet reikia paminėti Elksenos kodeksą, kurį pasirašė didelis skaičius privačių saugumo bendrovių veikiančių visame pasaulyje. Mes kiek įmanoma plačiau aptarsime šią veiklą. Turime tris prelegentų grupės, mes nusprendėme klausimus sudėlioti į tris e, temas, tris e, diskusijų grupės prelegentų grupės ir aš iš karto pirmąją grupę ekspertų ir pristatysiu. Jie mm, aptars e, galbūt kontekstą iš labiau akademinio bei teisinio požiūrio taško, įvertins dabartinę mūsų situaciją. Antroji prelegentų grupė mm, galės labiau pakalbėti apie e, konkrečiai toje srityje veikiančių, tai yra praktikų tą pusę. E, turėsime Britų privačių saugumo bendrovio asociacijos direktorių pana Berpark ir pana Clark, kuris yra G4S direktorius viešiesiams klausimams. Ir po to taip pat turėsime ir trečią prelegentų grupę, kurioje ES atsakingi pareigūnai aptars operacinę tą pusę. Tai yra CPCC direktorius, civilinio operacijų vadovas ponas Klopenhauer ir ponas Č. Child, kuris yra mm, e, administravimo finansų direktorius ir kuris taip išorės veiksmų taryboje ir, ir jisai išorės veiksmų tarnyba e, prižiūrės e, būtent bendros saugumo gynybos politikos įgyvendinimą. Taigi iš karto pristatysiu pirmąją o, mūsų prelegentų grupę, tai yra ponia Anne-Marie Buzetų, ji yra e, saugumo programų privatizavimo koordinatorė, dirba Ženevos centre kuris, kiek aš, tai, jeigu aš teisingai uh, pristatau, mane pataisysite, kad būtent ir, ir pasiūlė um, parengti Elksenos kodeksą, taigi puikiai uh, mūsų prelegentė galės pristatyti šį klausimą. Taip pat turime um, iš Romos pro, tarptautinės teisės um, profesorių um, pono Natalino Ranzyti, kuris yra tarptautinių ryšių instituto taip pat patarės, ir pona Želko Branovič dar turime, kuris yra akademikas iš Berlyno universiteto. Taigi visų pirma išklausysime trijų prelegentų pasisakymų, o po to bus mūsų diskusijos. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, for inviting me to present. Dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad pakvietėte mus į savo pakamtečio posėdį. Pakalbėsiu apie tuos iššūkius, kurie kyla privatam sektoriui teikiant e, saugumo paslaugas. Paskui truputėlį pašnekėsiu, kaip galima būtų veiksmingiau kontroliuoti ir prižiūrėti privatų saugumo sektorių. Ir pabaigoje pateiksiu kai kurias rekomendacijas pakomitečiui ir ES valstybėms narėms. Daug yra parašyta apie tuos iššūkius, su kuriais susiduria privačios saugos tarnybos, teikdamas apsaugos paslaugas. Šiandien paminėsiu e, keletą svarbiausių elementų, kurie kelia daugiausiai iššūkių. Pirmiausia, tai, kad privatiems e, paslaugų teikėjams tiesiai netaikoma tarptautinė teisė gerai žinote, tarptautinės teisės e, interpretacija sako, kad tokiu atveju paslaugų teikėjai turi paklusti tik tai tarptautiniams sutartims. Ir tos privačios e, paslaugų įmonės nėra saistomas tarptautinių sutarčių. Vietoj to tradicinis teisinis režimas yra vietinis teritorinis režimas. Nepaisant to, kokie ekstrateritoriniai režimai galėtų egzistuoti. Kitaip sakant, viskas priklauso nuo to, kur veikia ta privati saugos kompanija. Tačiau čia pakertamas įstatymo viršenybės principas, ypač jeigu jos veikia situacijose, kur situacija nėra stabili arba kur valstybė neveikia ir nefunkcionuoja taip, kaip turėtų funkcionuoti. Trūksta, kas galėtų prižiūrėti toje srityje veikiančias kompanijas. Čia iškyla uh, daugelio jurisdikcijų problema ir e, kompanijų veikimas įvairiose šalyse. Labai dažnai jos veikia ne vienoje valstybėje, o juda iš vienos į kitą per sienas. Tuo pat metu e, iš tikrųjų veikia ta pati saugos kompaniją. Ir tai priveda prie kito iššūkio. Kitaip sakant, sunku tirti, kas atsitinka, jeigu reikia tirti skirtingose valstybėse. Ir labai sunku tada patraukti atsakomybę į žmonės, kurie yra kitoje valstybėje. Jeigu kas nors e, pasprunka į kitą valstybę, nacionalinės teisės sistemos į tokią situaciją veiksmingai nesugeba reaguoti. Mm, pastaruoju metu buvo bandoma patraukti atsakomybėj, at, atsakomybėn JAV piliečius, kurie veikia kitos šalies teritorijoje. Tai buvo bandoma padaryti pagal JAV įstatymus. Ši problema, šis iššūkis e, gana plačiai nušviečiamas žiniasklaidoje. Į tai buvo reaguota pateikiant e, visą virtinę iniciatyvų. Apie vieną iš jų galbūt girdėjote, tai Šveicarijos iniciatyva parengti a, e, tam tikrą dokumentą, kuriame būtų dar kartą pakartota, kokie yra nacionaliniai įsipareigojimai pagal e, Ženevos konvenciją, kurie būtų taikomi būtent tokiems samdomiems darbuotojams. 2008 e, buvo jau 17 e, valstybių, kurios pritarė tiems pasiūlymams, na, o paskui 36 papildomas valstybės tam pritarė. Dar vienas dalykas, greta šio Montru dokumento yra vadinamasis Elksenos kodeksas. Tas tarptautinis Elksenos kodeksas susitelkė ties e, personalo, kuris veikia vietose atsakomybę. Taigi, kaip dokumentas, jis kilo iš pačių saugos kompanijų pusės ir siekia nustatyti tam tikrus standartus bei numatyti, kaip bus sekama, kad jų laikomasi. Dažnai galvojame ir dažnai e, girdime kalbant apie šią problemą e, e, tam tikrame kontekste, e, kuriame kalbama apie Amerikos kompanijas ir dažnai kartais pagalvojame, kad tai amerikietiška problema. Tačiau taip nėra. 43,5 procento kompanijų, kurios pasirašė, mano minėta dokumenta, yra iš Euros. Iš Europos 24, iš Afrikos 21, iš Šiaurės Amerikos, tame tarpe Kanados. Yra septynios kompanijos iš Azijos, viena iš Lotynų Amerikos greta 71 kompanijos, e, kurios jau pasirašė šį dokumentą, kitos 12 jau artėja prie pasirašymo ir greitai taps signatarėmis, vadinasi, pasiraš, pasirašusių šalių skaičius artės prie šimto. E, šio dokumento kopijas aš jums išdalinsiu, e, jis išverstas taip pat į prancūzų ir vokiečių kalbas. Ten kalbama apie tam tikrus žmogaus teisų standartus, remiamasi įsipareigojimais, kurie surašyti e, Junktinių tautų žmogaus teisų konvencijoje, dokumentuose dėl tarptautinio e, kriminalinio bylų tribunolo ir kitų. Tame Elksenos kodekse Taip pat numatytas tam tikras laikotarpis, e, kuris yra skiriamas priežiūros mechanizmui sukurti, kad iš tikrųjų tas kodeksas būtų veiksmingas. 11 pastraipoje jūs kaip tik atrasite tokį darbų grafiką, pagal kurį turi tas priežiūros mechanizmas būt, būti sukurtas ir e, tokias institucijas turėtų pradėti veikti iki kitų metų gegužės mėnesio. Galbūt kils klausimas, o ką darys, kaip veiks tas priežiūros stebėsenas mechanizmas. Kol kas e, darbas šią linkme yra pradinėje stadijoje, bet jau yra tam tikrų idėjų. Visų pirma, numatoma, kad bus tam tikros audito e, ir patikrinimo priemonės, kuris leis patikrinti, ar laikomasi procedūrų ir ar teisingai administruojamas kodeksas. Yra labai daug informacijos, bet kaip aš ir minėjau, dabar mes e, intensyviai dirbame ties šios iniciatyvos antrąją stadiją. Informaciją jūs galite surasti mūsų tinklalapyje 3VICOC e, skersinis brūkšnys popa Jūs ten rasite taip pat informacijos ir prancūziškai bei vokiškai, rasite mūsų posėdžių protokolų, tekstus, darbo grupės dokumentus ir taip pat kitus dokumentus. Tad raginčiau jūs pasitikrinti tame tinklalapyje esančią informaciją. Na ir pabaigoje keletas minčių apie tai, kaip mes norėtume matyti ES bendradarbiaujant šiame procese. Visų pirma, mums būtų svarbu, kad valstybės narės būtų labiau informuotas apie šį procesą. Mes dirbame Junktinėje karalystėje ir JAV. E, pagrindinis vaidmuo čia tenka Šveicarijai. Todėl mes norėtume, kad daugiau informacijos būtų kitu, paskleista kitose valstybėse narėse. Antra, atliekant abi funkcijas kliento ir reguliuotojo, valstybės narės galėtų pagerinti savo kontaktus su apsaugos bendrovėmis ir įgyvendinti e, to Elksenos kodekso įgyvendinimo priežiūrą. Na ir pagaliau jos galėtų aktyviau įsijungti į tą kitą mūsų darbo stadiją, tai yra sukurti tam tikrą tarptautinį priežiūros ir valdysenos mechanizmą. Tai leistų mums pasiekti pagrindinį tikslą, kad saugumas, kas e, beteiktų tokias paslaugas, paslaugas iš tikrųjų būtų saugumas visiems. Profesor Ačiū, o dabar suteiksiu žodį profesoriui Ranzyti. Ačiū. It's okay. Yeah, uh, sure. Thank you very much, Mr. Chairman. Labai ačiū pirmininkė, kadangi pasiruošiau pasisakymą uh, italų kalbą ir išplatinau jums tekstą prieš klausimus. Uh, Tai aš ir dabar kalbėsiu itališkai, be abejo, diskusijų metu galiu atsakyti ir prancūziškai, ir angliškai, kaip jūs pageidautumėt. Point out è e, riguarda la terminologia impiegata. Io impiegherò il termine. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie savokas. Ypač norėčiau pakalbėti apie sutarties partnerį. Tai čia galima kalbėti apie sutarties partnerius, kai tai yra privačios apsaugos įmonės, tiek ir karinio pobūdžio apsaugos įmonės. Nors, aišku, tos įmonės yra skirtingo pobūdžio, nes apsaugos įmonės pavyzdžiui, e, nusamdamas tam, kad jos apsaugotų e, ambasadas, galbūt netgi įmonės, o nedidelėse šalyse, pavyzdžiui, e, Italijos ambasadą tiesiog saugo tik keli policininkai arba privatus sargai. Ar sargybiniai, tai yra žmonės, kurios nusamdo privačios apsaugos įmonės. Uh, kai tuo tarpus privačios karinio pobūdžio įmonės turi e, užduočių, kurios yra susijusios su kariniais konfliktais. E, kaip pavyzdžiui, platesnio karinio konflikto kontekste pačioje šalyje arba kai karinis konfliktas vyksta kažkur kitur. Taigi aš dabar čia kalbu apie nusamdomas įmonės. Tai yra įmonės, su kuriamis sudaromas sutartis, nepriklausomai nuo tų įmonių pobūdžio. Aš manau, kad po... tai bus paprasčiau. Taigi mes atlikome nemažai tyrimų, prie kurių prisidėjo ir septynio, septyni Europos universitetą ir kaip tik mano universitete dabar kaip tik atliekamas tyrimas, kuris yra susijęs su komisijos 7 mokslinių pagrindų programa. Ir mes kaip tik rengėme knygą, kuri remsis šiuo tyrimu. Dar kartą pakartosiu, šios rytyje yra atlikta daug tyrimų ir nuolat konstituojamas tas pats fenomenas. Tai yra, kad privatizuojami karo veiksmai. O kągi tai reiškia? Ką tai reiškia? kila klausimas, kiek dar bus plačiau e, privatizuojami karo veiksmai. Apie tai kalbėjo ir prieš mane pasisakiusieji, juk mes čia kalbame apsaugos, saugos aspektus, o taip pat ir apie centrinės valstybės užduotis. Nes tai juk yra valstybės užduotis, kurių atveju ar galima tokias užduotis perduoti privačioms įmonėms. Nes juk tai yra susiję ir su tam tikra teisėkura, bet atvirkštinė tvarka. Tai yra savotiškai neigiami, prasti įstatymai, nes tokiu būdu <coughs> e, nebelieka skirtumo tarp samdomų kareivių ir privačių įmonių samdinių. Nes tiesą sakant, tarsi tos privačios įmonės neapibūdinamas kaip samdiniai, juos jų darbuotojai neapibūdinami kaip samdiniai, tačiau savo esme jie tokie yra. Norėčiau e, paminėti tarptautinės sutartis. Pavyzdžiui, e, Ženevos konvencijos 47 metų e, atitinkame straipsnį ten nėra net samdinio e, apibrieštis, tačiau ten pasakyta, kad samdamiais kariniais, kariškiais laikomi tokie asmenys, kuriems pavedamos užduotis, kurias paprastai atlieka įpras, kurios paprastai negali atlikti prasinės armijos kariškiai. Ir tokie sam, Ir tiek, ir tokie samdiniai tiesiogiai dalyvauja ginkluotose konfliktuose. Jeigu jie nedalyvauja tokiuose konfliktuose, jie nelaikytini samdiniais. Čia aš kalbėjau apie Ženevos konvenciją, bet yra atitinkamas susitarimas, pagal kuriuo susitarta Afrikos sąjungoje e, panaikinti samdinius kaip instituciją. Ši sutartis buvo pasirašyta 77 metais. E, taip pat yra ir 89 metų e, rugsėjo ketvirtos dienos sutarimas, kuriuo tarptautiniu lygiu uždraudžiama samdyti privačius asmenis kariniams veiksmams. Tiesa, ne visos valstybių bendruomenės narės ratifikavo šias sutartis, ypač 47 metų papildomą protoko, konvencijos papildomą protokolą, nes iš 27 ES šalių narių visas ratifikavo tą protokolą, tačiau to nepadarė JAV ir šiame kontekste tai yra problema ypač kai kalba eina apie tokių įmonių veiklos reglamentavimą. Aš čia kalboju 89 e, metų konvencija, Junktinių tautų konvencija. Na ir manyčiau, kad dabar svarsančios klausimas reikėtų pasižiūrėti, ar ta konvencija, kurią ratifikavo maždaug tik tais 30 ar 32 valstybės, Ir čia paminėsiu Italiją kaip vienintelį ES šalį narį ratifikavusi tą sustarimą. Taigi, dar kartą pakartosiu, tai čia kalba apie 89 metų konvenciją. Ir beje, tai yra kintančios geometrijos situacija, kai ne visos ES šalis narės yra šių sutarčių ir konvencijų narės. Ir beje, vėlgi visa tai yra susijęs su žmogaus teisėmis, tarptautinėse sutartyse įtvirtintose e, žmogaus teisėmis. Tarptautinis tribunolas jau nesikė e, ne vien tik tais nuomonėse, bet ir savo sprendimuose nurodė, kad būtina užtikrinti, jog būtų laikomasi žmogaus teisų e, ginkluotose konfliktuose, kai tose konfliktuose, kai dalyvauja kelios partijos, šalis. Tai yra vietoj e, leks generalis turi galioti leks partikularis. Taigi, e, Nenorėčiau dabar čia kalbėti apie leksis specialis ar leks generalis, neaiškinsiu tų aspektų, gal diskusijose prie šių dalykų dar sugrįšime, tačiau reikia taikyti abi tas teisės rytis, ypač šiuo atveju reikėtų galvoti ir apie Europos valstybių narių uh, vaidmenį. Uh, visos valstybės narės yra Europos žmogaus teisų konvencijos šalis narės. Tai yra tiesiog faktas. Ir tos šalis, kurios kontroliuoja uh, valstybės teritoriją, tai yra tos valstybės, kuri nėra sutarties uh, šalis narė, uh, Tai tokiais atvejais ta valstybė narė kontroliuojanti tos kitos šalies teritoriją privalo laikytis Europos žmogaus teisų konvencijos reikalavimų. Ir būtina pamastyti, kas atsitiks tokiais atvejais, kai ES prisims prie šios konvencijos ir kokios, kokie reikalavimai, kokios teisės iš to išplauks. Ir pavyzdžiui, vykdant veiksmus užsienyje, kyla klausimas, pagal kokią jurisdikciją veikia tie kariniai daliniai. Ar jie, tarkim, laikytini kariaujančią pusę, ar e, kažkokį kitą vaidmenį net liekančią pusę. Ir, bet, ir manau, kad čia reikėtų e, žmogaus teisų teismo rekomendacijų, kaip visą tai aiškinti ir suprasti, kokia yra teisinė padėtis. Ir reikėtų rasti saugiklių, kurie leistų užkirsti kelią galiems žmon, žmogaus teisų pažeidimams. O kai galvojame apie tarptautinį karo tribunolą, tai tenko konstatuoti, kad yra nemažai teismų, tribulonų, į kuriuos galima būtų kreiptis, jeigu būtų pažeistos žmogaus teisės tarp tarptautinės tarp, tarp žmogaus teisės. ES valstybės narės privalo laikytis, ką tik čia man išvardytų, nuostatų, nes jos yra ne vien tik tais uh, 49 metų Ženevos konvencijos šalis narės, bet ir papildomų uh, protokolų šalis narius. Ir ypatingai svarbus yra antrasis protokolas. Ten kalbama ne apie. Ten būtent kalbama ne apie karus tiesioginė prasme tarp valstybių, o apie pilietinius karus, kuriuos kaip tik dabar ir matėme. Beje, ES ir pati yra nusistačiusi taisyklių šioje srityje. Ir be kita ko yra E, tai galbūt reikėtų patvirtinti taisyklės, kurios galėtų, e, galiotų veiksmams užsienyje. Pavyzdžiui, gal Prisiminkime tai, kad 99 metais Junktinių tautų generalinis sekretorius ragino patvirtinti tokių veiksmų taisyklės, o ypač tai pasakytina apie tokio pobūdžio privačias įmonės, kurias tiesiogiai dalyvauja um, ginkluotose konfliktuose. Daugelio ekspertų nuomonė, tokios paslaugos galbūt yra naudingos, tačiau tokios nusamdytos įmonės neturėtų tiesiogiai dalyvauti tokiuose ginkluotose konfliktuose, nes automatiškai jų darbuotojai prilygintini samdiniams. Būtent šią prielaidą turėtume vadovautis. Tai tokia prielaida vadovaujasi ir tarptautinis Raudojo kryžiaus komitetas. Na, galėčiau pasidalinti keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, šaudmenų gabenimas tokioje vietovėje, kur vyksta ginkluotas konfliktas. Taigi, kaip, kokį, kokie, toks, kokie teisiniai reikalavimai galioja tiems asmenims, kurie gabena šaudmenis, ar jie laikytini asmenimis, kurie tiesiogiai dalyvauja ginkluotame konflikte ar ne. Štai čia ir atsiranda problema. Mes žinome, kad tokios įmonės nusamdomas tam, kad būtų teikiamos paslaugos. Pavyzdžiui, užtikrinti tokio transporto apsaugą. Na, aš nenoriu gilintis čia kažkokias detalės. Uh, Bet kai kalba eina apie savoką, tai yra tiesioginio dalyvavimo konflikte savoka. Tiesiog norėčiau priminti, kad yra ir kitų e, problemiškų savokų, kurios įtvirtintos tarptautinėje teisėje, tačiau kai jau kalba eina apie tokias samdomas apsaugos įmonės, sunku pasitelkti tokias savokas ar jomis remtis. Čia pavyzdžiui paminėsiu tuos asmenis, kurie yra nusamdomi ir seka paga, paskui kariuomenės, tiesiog nedalyvaudami tuos tų ginkluotojų pajėgų veikloje. Ir tai galbūt yra nebūtinai ginkluoti asmenys, bet jie tiesiog teikia paslaugas e, armijai. Ir kare dalyvaujančios šalis suteikia tam tikrus įgaliojimus tiems asmenims. Ir po to, jeigu tie asmenys yra paimami į nelaisvę, tuomet kyla klausimas, ar jie laikytini karo belaisvės ar ne. Pagal Ženevos konvenciją kalbama apie um, asmenys teikiančius paslaugas ginkluotusiams pajėgoms. Visai neseniai ataskaitoje pateiktoje JAV kongresui skaičiau 54 procentai darbuotojų, tai yra nusamdytų esmenų, kurie dirba Irake ir Afganistane, kurie dirba JAV ginkluotosiams pajėgoms, yra nusamdyti. Tai yra vadinamieji uh, E, paslaugų teikėjai. Jie nebūtinai tiesiogiai dalyvauja ginkluotame konflikte, tačiau tie asmenys atlieka įvairaus pobūdžio veiklą, teikia įvairaus pobūdžio paslaugas. Tačiau negalima e, teikti, kad ta jų veikla reiškia, kad jie tiesiogiai dalyvauja karinėme konflikte. Beje, dar nepamirškime ir piratų. Na kaip čia pasakius? Tenka konstatuoti, jog pastaruoju metu Adenos įlangoje suaktyvėjo piratų veikla ir dabar ten nusamdomos privačios apsaugos įmonės e, ir joms pavedama apsaugoti laivus. Aš tikrai intensyviai gilinausi šios klausimus ir priejau išvados, kad negalima samdyti tokių įmonių gaudyti piratų. Nes Nes tai netitiktų Junktinių tautų konvencijos nuostatų dėl uh, E, jūrų kelių naudojimo. Jie yra ties įmonės nusamdomas kitais tikslais, tai yra apsaugai nuo piratų. Na, aišku, pas, e, pasaulinė jūrų organizacija, tarptinė jūrų organizacija nebūtinai teigiamai žiūri šį fenomeną, bet jis konstatuoja. Tiesiog bandoma taikiomis priemonės apsisaugoti. E, e Na, o tarptautinės organizacijos e, rekomendacijos nepasitvirtina. Na, jeigu pažvelgsime į atitinkamą tarptautinę teisę, tai jau kaip prieš tai minėjau, pagal tarptautinės teisės nuostatas neturėtų egzistuoti toks dalykas kaip privatus kariai arba privatus jūrų karai. Na, e, tarptautinė teisė, konkrečiai tarptautinė jūrų teisė tiesiog kodifikuoja įprastinę te... E, tradicinę teisę, įprast, įpročių teisę. Yra reglamentuoja, reglament, reglamentuoja įprastinės, įprastinių ginkluotojų pajėgų veikla, kai šios turi karinius pavedimus. Taigi, e, kareivio, kariškio, kovotojo savoka išplėsta, kad ją patektų ir šie asmenys. 67 metų konvencija taip pat yra atitinkama kareivio savoka, kuri buvo išplėsta, tačiau ją vis dėlto nepateko tie asmenys, kurie priskirtini septynių kategorijai. Taigi, matome, kad čia kalba eina apie skirtingus dalykus. Prieš mane kalbėjusi daug ką minėjo, taigi nesikartosiu. Tačiau vis dėlto atkreipsiu dėmesį į tai, kad egzistuoja trys priemonės. Viena iš tų trijų priemonių dar negalutinai išbaigta. Tai yra Montriu pareiškimas tarptautinis elgesio kodeksas, kuris galioja privačioms apsaugos įmonėms teikiančiams apsaugos paslaugas. Rengiant e, šį, šį e, pareiškimą, prie to prisidėjo Šveicarijos vyriausybė, o taip pat ir protokolo administracija. Taip pat buvo sudaryta žmogaus teisų taryba ir tokiu būdu bandoma sukurti teisėtą uh, teisiškai privaloma priemonė. Na, tuo nesiekiama uždrausti tokių įmonių veiklos, tiesiog bandoma nustatyti teisę, kuri galiotų ir tokiams įmonėms reglamentuotų jų veiklą, kas aišku yra sudėtinga. Čia negalime tiesiogiai kalbėti apie teisės aktus, tai yra vadinamoji švelnioji aptaisė. Na, tarptautinė bendruomenė yra labai susiskaldžiusi. Ir kai yra sudaromios tarptautinės konvencijos, svarbu, kad šios būtų pripažintos visame pasaulyje, kiek įmanoma plačiau, tam, kad jos būtų veiksmingos. Ir jeigu tik tais e, vakarų valstybės ar kelios trečio pasaulio valstybės ratifikuoja tokias konvencijas, tai tiesą sakant, naudos mažai. Svarbu turėti ir sukur, sukurti ir turėti tarptautinės teisės priemonės, kurios būtų universalios, galiotų visiems. Na ir labai svarbu, kad būtų susitarta dėl konvencijos jungtinių tautų žmogaus teisų darbo grupėje. Jeigu pažvelgsime šios darbo grupės, grupės sudėti, tai prieisime išvados, kad tiesą sakant rezultatas galbūt bus radikalus. Kol kas e, vakarų valstybės balsavo prieš šios darbo grupės darbo rezultatą. Darau išvedas. Tikrai tarptautinė visuomenė, bendruomenė toli gražu nėra vieninga. Na, o ES kontekste, aišku, Europos kontekste yra bandymų išleisti tam tikrus teisės aktus, tačiau vėlgi nėra viskas suderinta ir vieninga. Panienėse valstybės narėse buvo bandoma leisti atitinkamus teisės aktus. Na, su šia informacija galite susipažinti su mūsų universiteto uh, galite supažinti mūsų universiteto tinklapyje. E, mūsų bibliografinėse nuorodas yra, yra tinkamos nuorodos. Na ir e, leidžiant įstatymus pasirinkami skirtingi požiūriai ir metodai. Pavyzdžiui, Italijoje beveik uždrausta um, E, ginkluotojų pajėgų veiksmuose išorėje, užsienyje pasitelkti tokias apsaugos įmonės. Na, aišku, pavienius asmenis galima samdyti, bet čia beveik draudžiama samdyti tokias įmonės. Aišku, pas mus, e, aišku, samdomos Italijoje tokios apsaugos įmonės, tarkim, banko apsaugai, privačių įmonių apsaugai, galbūt net laivų apsaugai. Sunku, aišku, apibūdinti visus mūsų nustatytus rezultatus, tačiau egzistuoja kraštutinumai. Pavyzdžiui, kaip pavyzdį pateiksiu Italijos ir Junktinės karalystės teisę. Na, gal dar turėsime galimybės apie tai išsameu padiskutuoti. Pavyzdžiui, Junktinės karalystės teisės aktai yra netokie griežti kaip mūsiški. Taigi, pabaigai galiu konstatuoti štai ką. Čia neturime vieningų europinių teisės aktų reglamentuojančių privačių apsaugos įmonių veiklą. E, šios įmonės nepatenka į 2006 e, metų paslaugų direktyvos taikymos rytį. privačios apsaugos įmonės e, turi laikytis tam tikrų taisyklių, kai jos yra nusamdomos e, lydėti pinigų konvojus. Bet tos taisyklės nėra galtinai išbaigtos. Taigi keli Europos parlamento nariai skundėsi dėl to, kad Europos Sąjungoje teisės aktai reglamentuojantis šią sritį yra labai skirtingi, yra spragų ir komisija buvo paraginta ištaisyti padėtį. Na ir būtų gerai, jeigu bent pavyktų susitarti dėl mažiausio vardiklio. Taigi galbūt komisija turėtų pasiūlyti direktyvos projektą. Ypač, kai kalba eina apie dvigubą naudojimo priekes. Mes turime ir 2009 metų direktyvą 428. Ten kalba eina apie dvigubą naudojimą prekes. Ir, pavyzdžiui, šiame kontekste galėtume įsivaizduoti, kad iš šio teisės akto taikymos rytį patenka ir tokių įmonių veikla, kai jos savo darbuotojus siunčia dirbti užsienį ir jų užduotis yra užtikrinti apsaugą. Mes tiravomės komisijos, ar tokią direktyvą čia galima būtų pasitelkti, e, bet mums buvo atsakyta, kad ne. Taip pat turime 2009 metų 43 direktyvą, ten išdėstyti panašus dalykai Ir ten kalba eina apie tokių paslaugų teikimą uh, ES viduje. Taigi kyla klausimas, mas, ar įmanoma ir pageidaujama reglamentuoti šis klausimus Europinių lygių. Aš galėčiau įsivaizduoti, kad tai tikrai būtų vertinga. Bet čia reikia daryti skirtumą. Tai yra tarp reglamentavimo ES viduje, kuris liestų paslaugas teikiamas ES viduje ir paslaugų, kurios teikiamas už ES ribų reglamentavimo. Kai paslaugos yra teikiamas ES viduje, Tai manau, kad čia pirmiausia reikia atitinkamų Europinės teisės aktų. Nes čia kalba eina apie tokius principus kaip įsisteigimo laisvė. Taigi mes čia turime du kraštutinumus. Iš vienos pusės vienose valstybėse narės yra labai liberalių šias rytį reglamentuojančių teisės aktų, kitose uh, valstybės narėse tie teisės aktai yra labai griežtai. Taigi reikėtų re suderinti tą teisę ir aš įsivaizduočiau, kad uh, tai galima būtų padaryti mm, patvirtinus direktyvą. Uh, pagal ES sutarčių 292 straipsnį. Taigi aš manyčiau, kad tinkama teisės forma būtų direktyva. Tačiau šiuo metu sudėtinga įsivaizduoti, kad tokia direktyva būtų patvirtinta. Taigi galbūt e, vertėtų pagalvoti e, apie tarybos pareiškimą pagal ES sutarčių 292 straipsnį. Ir tokioje tarybos rekomendacijoje būtų suformuluotos gairės valstybėms narėms. galbūt tokios gairės galiotų ir už ES ribų e, teikiamoms paslaugoms. Čia galima būtų remtis sutarčių 29 straipsniu ir suformuoluoti atitinkamas rekomendacijas dėl to, kaip ES valstybės narės turėtų elgtis specifinių geografinių ar kitokių klausimų atžvilgių. O dėl Elksenos kodeso, tai galbūt ten reikėtų nustatyti nebūtinai privalomą e, pobūdžio reikalavimus, tačiau jie galėtų būti pagrindas e, nusamdant tai tokias įmonės. Ir e, tai galima būtų suformuoluoti tarybos išvadose. Na, mes mąstėme apie Elksenos kodeksą tam, kad galima būtų reglamentuoti tokių apsaugos įmonių veiklą ir sukurti kažkokį tai jų veiklos teisinį pagrindą. Taigi, kokios mano išvados? Tos vadinamosios įmonės ir tapo e, modernios saugos politikos sudėtiniu elementu. E, mes dabar jau jų nebegalime atmesti. Tos įmonės pasitelkiamos prieš konfliktus, konfliktų metu ir po konfliktų. Ir jos nemaišytinos su nevyriausybinėmis organizacijomis, nes įmonė, šios įmonės pasitelkiamos labai pavojingose pasaulio regionuose. Nuo Ir laivybos rytyje laivybos įmonės gali nusamdyti tokias apsaugos įmonės ir tokiu būdu apsisaugoti nuo piratų e, puolimų. Manau, kad reikia sumarmaluoti minimalius reikalavimus tokių įmonių veiklai. Pirmiausia, tokios apsaugos įmonės privalo nepriekaištingai laikyti žmogaus teisų reikalavimų ir tarptautinio žmogaus teisų konvencijos reikalavimo. Antra, tokios įmonės ir darbuotojas negali tiesiogiai dalyvauti ginkluotose konfliktuose. Trečia, būtina užtikrinti, kad būtų stebima ir kontroliuojama tokių įmonių veikla, kad šios laikytųsi minėtų reikalavimo. Ir ketvirta, galiausiai ES lygmenių reikalingi atitinkami teisės aktai, reglamentuojantis šių įmonių veiklą. Na ir tol, kol bus, iki tol, kol bus nustatyti privalomi teisės aktai reglamentuojančiais jų veiklą, reikėtų galbūt pagalvoti apie Elgesio kodeksą. Dėkoju, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Viso. Labai ačiū, e, profesoriu. Dabar ponas Branovič. Um. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Ši prelegentų grupė buvo paprašyta išanalizuoti, kiek dabar neteisinė bazė yra tinkama privataus sektoriaus saugumo paslaugas teikiančios bendrovėms reglamentuoti ir ar reikėtų uh, kažką tai keisti, turint omenyje praktinius e, kitus aspektus. Ir aš dabar kelias minutės skirčiau būtent praktiniams elementams tai, ką reikėtų išanalizuoti prieš krizių valdymo operacijas e, pagal sutartis kažkam tai pavedant atlikti. Noriu pabrėžti čia kliento svarbą šioje veikloje. Ir čia kalbėčiau apie keturis elementus. Visų pirma, kai eina kalba apie tokias operacijas jų vykdymą pagal, pavedanties atlikti pagal sutartį kažkam. Ir ypač kuomet yra paskirstoma ta veikla tarp kažkokių tai rangovų. Iš esmės, privatus sektorius gali labai gerai prisitaikyti prie besikeičiančių poreikių ir yra pasirengęs teikti tai, ką klientai norėtų gauti. Čia aš noriu pabrėžti būtent tai, kad mes teikiame vyriausybėms tai, ką norėtų vyriausybės iš mūsų gauti. Ir todėl klientas turi aiškiai apibrėžti, kas turi būti ir kas neturi būti atiduodama rangovams atlikti, ypač kai eina kalba apie krizių valdymo operacijas. Visų pirma, reikia užtikrinti, kad paslaugų atidavimas kitoms kažkokioms tai bendrovėms atlikti, rangovams atlikti turi būti praktiškas ir atitikti efektyviai įdėtas išlaidas. Taigi reikia integruotą požiūrį taikyti. Klientas taip pat turi aiškiai išsiaiškinti, koks bus Um, kokį turėtų jais daryti poveikį. Vartotojams ES e, labai išplėtė savo dalyvavimą karinėse, policijos, pasienio apsaugos misijose, įstatymo viršenybės misijose ir taip toliau. Taigi ES turi labai platų paketą bendrai koncepcijų, kaip dalyvauti užsienio saugumo operacijose. Tačiau, kai eina kalba apie privataus sektoriaus saugumo paslaugas teikiančių bendrovių panaudojimą pagal sutartis, visa tai yra daroma vis dar ad hoc pagrindu. Tai reiškia, kad bendrovės yra samdomos tokiais atvejais, kuomet kažkokia ta situacija buvo nenumatyta arba kur po šaltojo karo per tą laikotarpį buvo racionalizuota kažkokia tai veikla. Ir todėl labai svarbu, kad privatus sektorius būtų panaudotas efektyviai vertinus įdėtas išlaidas, kuomet yra daromos tokios sutartis ir vertinant strategijas. Pavyzdžiui, jeigu Europos parlamentas šiuo metu sausio pabaigoje išreiškė susirūpinimą dėl to, kad kyla um, išlaidos, dėl to, kad yra samdomos privačios saugumo bendrovės Irake, Afganistane ar kitur. Ir tuo pat metu jis pabrėžė, kad Europos saugumo pajėgos galėtų atlikti tą darbą, tai yra karinį, policijos darbą galėtų atlikti manau, kad tai įvertinus reikėtų gerinti planavimo procesą. Todėl e, visų e, turimų išteklių analizė turėtų prasidėti nuo to, e, kad būtų įvertinta, ką dabar valstybės turi, kokius išteklius būtų galima apjungti ir tada jau būtų galima spręsti, kokias paslaugas reikėtų pavesti atlikti kaž, kažkokiams privačios sektoriaus bendrovės, bendrovėms. Privato, privačios saugumo bendrovės taip pat turi būti įtraukiamos į um, visą paslaugų teikimo tvarkarašio paskaičiavimą nuo pat pradžių. Taip pat reikia galvoti apie įsigijimus, pirkimo, visus procesus, kurie jau egzistuoja. Tai jeigu pažiūrėsime į e, sutarčių sudarimo realijas, tai yra dar aktualiau, kaip matome. Kai eina kalba apie krizių, tarptautinės krizių valdymo operacijas, yra daromos o, prielaidos, kad bus sutaupyta o, lėšų, tačiau kai po to įvertinami visi aspektai, pavyzdžiui, sukčiavimas, e, iš netikėtai išaugusios išlaidos, tai paaiškėja, kad galutinė kaina yra pakankamai didelė. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, Kosovo ar Afganistaną, e, KBR, pavyzdžiui, o, tarkim, kaip e, paslaugų kaina išaugo per pirmasis įsiveržimo į Iraką metus. Taigi labai svarbu, kad, reikia, kad, kad būtų aktyviai nuolat sekamas visas e, išlaidų paskaičiavimo ir darimo procesas. Ir JAF e, aiškiai matome patirties, kurią galėtų pasinaudoti Europa. E, prieš kelias savaitės komisija paskelbė ataskaitą apie tokių paslaugų samdymą Afganistane ir Irake. Ir čia keliami visų pirma tokie klausimai, kaip um, visus pokyčius perkelti institucinę sąrangą, kad poveikis būtų ilgalaikas. Ir čia labai svarbu pati pradžia. Reikia uh, užtikrinti, kad poreikis būtų vienalytis, nes labai dažnai paslaugas, panašias paslaugas teikia skirtingos įmonės uh, atitinkamoms uh, tom pačioms struktūroms. Uh, kartais netgi ir skirtingoms struktūroms tos, šitoje pačioje ar skirtingose valstybėse. Todėl visų pirma reikia tą poreikį, užtikrinti, kad poreikis būtų vienalytis, kad būtų aišku, ko reikia ir iš pat pradžių ir tada būtų lengviau koordinuoti, kokios paslaugos būtų užsakomos. Be abejo, reikia turėti omenyje, kad paslaugų teikimo, teikėjų pusėje be abejo bus konkurencija. Ir iš tos konkurencijos reikia gauti naudos, reikia ją pasinaudoti. Pavyzdžiui, <clears throat> yra, tarkim, JAV patirties, kur uh, buvo bendrai apjungta visa paklausa e, ir po to jau buvo įvertintos paslaugų teikimo galimybės ir pasinaudota konkurencija. Tačiau be abejo, tam, kad galėtume tai padaryti, reikalinga įvertinti visą pramoninę bazę ir tada, aišku, reikės gerinti sutartis ir jų nuostatas. Visų pirma, reikia žiūrėti, kaip paslaugų teikėjus, rangovus būtų galima stebėti vietoje, kai teikiamos paslaugos. Be abejo, jeigu nėra įgyvendinamos teisinės nuostatos ir nėra persikėjimo už pažeidimus, tai jau klientai yra kalti dėl to ir tada jau jie turi kompensuoti tą, vaku, tą teisinį vakumą, jie turi imtis priemonių, vyriausybės turi imtis priemonių, jeigu yra nesilaikoma kažkokiu tai reikalavimu. Tas pats pasakytina apie įsigijimus, apie pirkimų procedūras ir, ir, ir rangovų darbą vietoje. Todėl labai svarbu yra įvertinti išlaidų santykim, nes tai gali leisti geriau įvertinti praėjusią sukauptą patirtį iš to, kai yra žiūrima, kurie, kurios sutartys veikia gerai, kurios nepasiteisino. Labai svarbu būtent įvertinti išlaidas. Iš kliento pusės turi būti tas didelis samoningumas, kai eina kalba, aišku, apie įsigijimus, pirkimo procedūras, turint omenyje, kad išlaidos vis tik tai yra ribotos. Taigi, kaip būtų galima visą tai padaryti? Aš siūlyčiau, kad būtų strategija koordinuota ir paremta penkiais esminiais elementais. Visų pirma, paslaugų pirkimas turi būti pagrindinė organizacinė funkcija visos misijos darbo jėgos pagrindas. Antra, reikia nustatyti, kurie, kurie biurai koordinavimo ir paslaugų užsakymo biurai bus atsakingi už paslaugų, už, už sutarčių sudarimą. Tai reikalinga tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį paslaugų koordinavimą ir, ir tolesnė paslaugų teikimo priežą, kad būtų galima prireikus pakeisti sutartis. Toliau reikia ap, tinkamai apmokyti įsigijimų, už įsigijimus atsakingą personalą pagal visus keliamus reikalavimus. Ketvirta, nors aišku, Europoje yra labiau žiūrima ne į išlaidų papildomų išlaidų pusę, o žiūrima į tai, kaip nusakyti maksimalę išlaidų ribą, vis tik tai reikia žiūrėti ir į tą pusę, kad sutartyse numatytos išlaidos vis tik turi tendenciją kartais labai išaukti, ne, tiesiog sprokti. Reikia vengti tokio varianto, kuriame nustatomos būtent papildomos išlaidos ir reikia e, siekti fiksuotos išlaidų sumos nustatymo sutartise. Ir penkta, reikia aišku vertinti nuolat paslaugų teikėjų darbą, žiūrėti, kokie, kokie yra jų rezultatai, kaip jie dirba per ilgesnį laikotarpį. Čia jav galima pavyzdžių pasiremti, e, pažiūrėti, kaip surinkami duomenys turėtų ar neturėtų atrodyti. Pagrindinis Pagrindinis dalykas, aišku, yra kaip geriau panaudoti privačias karinės ir saugumo bendrovės. Labai svarbu atsižvelgti į įvairius išorės aspektus. Jeigu jie yra nereguliuojami paslaugų užsakymo sutartise, tai gali jau būti ilgalaikė problema reikia numatyti tokias galimybės, pažiūrėjau, kaip nusikalstama veikla, sukčiavimas ir reikia užkirsti tam kelią. Aišku, kad klientai turi išsiaiškinti, kokia gali būti vietos aplinka, kokios gali būti vietos aplinkybės ir tai numatyti iš anksto. Um, Yra, aišku, bendrovių, kurios turi puikią reputaciją, kurios yra užtikrinusios aiškiai vidinę kontrolę, griežtai prižiūri savo personalą, tačiau vis tiek, aišku, išlieka išorės veiksnių um, aspe, pavo, aspektas, kad tai gali kelti pavojų sutarčių įgyvendinimui. Todėl reikia uh, stiprinti, aišku, valstybių pajėgumus prižiūrėti E, paslaugų teikimą, kuomet to užsima privatus sektorius. Ir čia e, svarbu būtų kalbėti apie mokytojų mokymo koncepciją, kas jau yra taikoma, pavyzdžiui, Afganistane, pasitelkiant JAV e, mokymo kodeksą, tam, kad būtų galima vietos valstybinio sektoriaus pajėgumus sutvirtinti, apmokyti e, karinį personalą ir, ir taip toliau. Ši e, mintis, ši idėja yra labai paprasta ir labai efektyvi. E, pradedi mokymo programą su dešimt žmonių, apmokai dešimt policijos vienetų, po to tie policijos pareigūnai tampa patys mokytojais ir jie apmoko toliau kitus pareigūnus. Tokiu būdu e, stiprinami viešojo sektoriaus pajėgumai e, už pakankamai nedidelės išlaidas. Dabar taip, kaip suvaldyti tuos išorės aspektus? Be abejo, jeigu pažiūrime, pavyzdžiui, Afganistano, Irako o, e, vyriausybių pastangas iš savo šalių išsiųsti privačias karinės ir saugumo bendrovės, nepriimti jų, matome, kad čia aišku reikia imtis priemonių. Kai kas gali teikti, kad gal tikrai yra naudinga naudotis vietos karinėmis ar saugumo bendrovėmis iš privataus sektoriaus dėl to, kad tradiciškai jos turi autoritetą, ten žino vietos situaciją ir taip toliau. Tačiau E, tačiau reikia žiūrėti į realią situaciją ir e, be abejo svarbu žiūrėti, kiek rinka yra pajėgi po to um, absorbuoti tas, tas, tas suformuotas struktūras. Ir aišku, galime žiūrėti tada, ką tai reiškia, kuomet yra suformuojamos tos vietinės privat privačios karinės ar saugumo bendrovės iš vietos darbuotojų, kurie, vietos personalų, iš vietos žmonių, kurie kažkada buvo patys sukarintų uh, įvairių organizacijų nariai. Ką reikia po to padaryti, kad tos bendrovės galėtų uh, le veikti legitimiai, kuo labai dažnai po to kyla labai rimtų problemų ir, ir kai reikia demobilizuoti tos vienetus ir suvaldyti juos dažnai, iš tikrųjų įvertinus visus už ir prieš, nėra naudinga panaudoti tokias vietos bendrovės, e, tarptautiniai bendruomeniai tai nėra paranku. Pavyzdžiui, dažnai uh, tokioms privačioms e, saugumo ar karinėms bendrovėms vadovauja vietos e, autoritetingos figūros, dažnai policijos aukšto rango pareigūnai ir panašiai. Ir tokiu būdu susiformuoja nelegalios valdžios struktūros. Uh, Be to, buvusios ginkluotos grupuotės ir toliau išlaiko ginklus savo rankose ir tikrai tai neprisėda prie demobilizavimo ir nuginkla, nu, nusiginklavimo programų įgyvendinimo. Ir tikrai tai ne, nepadeda sukurti e, viso tinklo e, saugumo pareigūnų, kurie veiktų pagal atitinkamas teisinės nuostatas toje šalyje. Todėl čia yra didžiulė rizika, kad e, kils pavojus tarptautinėms krizių valdymo e, operacijoms. Ir pabaigai keletas e, svarbiausių apibendrinančių išvadų. Kaip matome iš JAV pavyzdžio, šalis, kurios ieško privataus sektoriaus pagalbos, teikiant paslaugas, visų pirma turi taikyti tinkamas priemonės prieš sudarydamos sutartis, prieš visas paslaugas perdodamas privačiam sektoriui sektoriui net tuo atveju, jeigu ištik, savi ištekliai yra riboti. Ir vėlgi noriu pabrėžti, jeigu, būtent jeigu yra nusprendžiama iš politinio požiūrio taško e, paslaugas e, samdyti iš išorės, paslaugų teikimą, vis tik tai reikia taikyti labai aiškiai koordinuotą pas, e, paskirstimo strategiją ir pasirenkant paslaugų teikėjus ir reikia labai kruopšiai prižiūrėti po to paslaugų teikimą. Reguliavimas čia labai svarbus, svarbus stiprinti institucijas, organizacijų gebėjimą pri, užtikrinti paslaugų teikimo priežiūrą. Labai svarbu užtikrinti tinkamą reguliavimą, teisinę bazę, visą, pavyzdžiui, tarptautinį uh, tarptautinis Elksenos kodeksas ir Montreux e, deklaracija yra labai svarbus užtikrinant aukštą standartą, gerą reputaciją, teikiant paslaugas iš privataus sektoriaus pusės. Labai svarbu, aišku, kad visi ir išorės galimi e, faktoriai būtų apriboti iki minimumo. Ir pabaigai, įvertinus visą tai, ką iki šiol pasakiau, jeigu norite e, paslaugas, e, paslaugų teikimą samdyti iš išorės, iš privataus e, sektoriaus ir jeigu jūs norite, kad tai būtų efektyvu įvertinus visas išlaidas, turite investuoti į institucijų organizacijų pajėgumų stiprinimą prieš sudarant visas sutartis. Ačiū. Uh. <clears throat> Ačiū. Ačiū už prelegentų pasisakymus, o dabar kolegoms suteiksiu žodį, kas norėtų dalyvauti diskusijose. Pone Liozink. Ja, die, uh... Dėkoju uh, pasisakiusiems, o taip pat už tai, kad buvo surinkti šis klausimas. Na, keletas esminių įžanginių pastabų iš mano pusės. Man rodas, e, yra prasminga, kad valstybė turi e, galios monopolį, nes laikykime tai civilizacijos pasiekme. Tačiau dėja valstybė galios monopolis nereiškia, kad valstybė bus apsaugota neužpolių. Ne Na, kai aš rengiausi šiam renginiui, pasijutau tarsi džiunglėse. Na, jeigu pažvelgsime šių privačių apsaugos įmonių ar įmonių teikiančių samdinių paslaugas, tai tos paslaug, tų paslaugų spektras yra toks platus, kad sunku nustatyti bendrus vardiklius. Na ir dar pasilinsiu bendrų įspūdžių kad jeigu pažvelgsime iš į paslaugas, jeigu pažvelgsime, kas teikia kokias paslaugas, kur kieno užsakymų, kas bus atliekama, kokios yra aplinkybės, ar tai yra čia ginkluotas konfliktas, ar tai yra naftos įmonės, perdirbami įmonės, kurios nori užtikrinti naftos pervežimą, kas yra užsakovas, apskritai ar slaptai vykdomos tos paslaugos ir operacijos, ar viešai, ką siūlo tokios įmonės, ar tai tik tais, tik tais kažkokios karo paslaugos, ar ir ginklų tiekimas ginkluotų konfliktų atveju. Taigi tų paslaugų spektras labai e, platus, lygiai taip pat ir dalyvaujančių ratų, E, asmenų ratas yra labai, labai plačius. Pavyzdžiui, čia ŽV, JAF e, negalima visiškai atsijėti nuo tokių įmonių veiklos. Taigi, turime visą tai galvoje, man kila štai koks klausimas. Aišku, pagrista, kodėl mes rengiame šį klausimą. Tai tikrai prasminga, nes mes čia kalbame ne vien tik tais apie tokių įmonių veiklos prasmingumą, veiksmingumą, bet mes kalbame apie žmogaus teisų apsaugą šiame kontekste. Taigi, kai turime galvoje visą situacijos sudėtingumą, tai gal iš vienos pusės yra gerai, kad siūloma sukurti Elksenos kodeksą, tačiau man kyla klausimas, e, kokios yra galimybės pasiekti, kad toks Elkseno kodeksas būtų privaloma pobūdžio. Tarkim, neteisėta. Um, vyriausybė, žlugusi valstybė, diktatorius. Visiškai nesilaikoma žmogaus teisų reikalavimų. Ir štai tokia valstybė nustato uh, samdinių įmonę. Uh, kur yra, kurios darbuotojai yra iš trečiojo pasaulio, tačiau valdybininkai yra iš pramonių valstybių. Ir jeigu dabar štai pažeidžiamas toks elgsenos kodeksas ir kai nėra jokio teisinio pagrindo, kurio nors kiek remiantis būtų suteiktas įgaliojimas ar užsakymas tokiai įmoniai, tai kaip šioje sudėtingoje situacijoje galima pasiekti, kad būtų laikomasi to Elksenos kodekso. Taip pat noriu išduoti e, e, klausimą susijusi su vidutinio laikotarpio ir ilgalaikė perspektyva. Tai, kad šios įmonės, tai atsiprašau, tai yra, kad tos paslaugos perdodamas įmonėms iškeliamos. Tai yra tos paprastai valstybės užduotis, kurios paprastai atliekamos valstybės karinių pajėgų, yra dabar iškeliamas ir perdodamos privačioms įmonėms. Ir beje, nepamirškime, kad ES pati nuolat padeda tokioms žlugusiams valstybėms sukurti valdžios struktūras, tai ar toks valstybės galių perdavimas pravačioms įmonėms nereiškia, kad ilgainiui nebeliks pačios valstybės pagrindo, valstybės veikimo principo, kad išširs valstybinės struktūros. Ir antra, kariniuose konfliktuose yra labai skirtingų interesų. Tarkim, gyventojai, aišku, nori, kad karas kiek manoma anksčiau pasibaigtų. Įmonė, kuri pelnosi iš tokio karo, aišku, yra suinteresuota, kad tas karas testusi kiek manoma ilgiau. <coughs> Nepamirškime to ir neparenkime to. Manau, kad e, šio interesų konflikto neišspręsime vien kodeksu keliu. Ana Gomes. Ačiū, Ana Gomes. Muito obrigada, Sr. Presidente, por, por esta iniciativa, que é verdadeira. Ačiū pirmininkė už jūsų iniciatyvą, tikrai ji verta mūsų dėmesio, paaiškėjo tai jau ir po pirmųjų pasisakymų. Iš tikrųjų, parlamentas privalo uh, kuo skubiau susivokti, apie ką čia eina kalba, bet taip pat ir pakalbėti apie <clears throat> tam tikrus privalumus, e, kuriuos mes turime, pavyzdžiui, prieš tarybą. Ir čia turėtume jais pasinaudoti, teikdami tarybai savo rekomendacijas, kad nereiktų mums kalbėti apie tai, kad gyvename džiunglėse. E, kolegė iš Amerikos yra kartą pasakiusi, kad e, lengviau yra suorganizuoti privačią saugos e, kompaniją, negu kad e, sukurti cirko grupę, kai eina kalba apie tam tikrą tų dviejų veiklų reglamentavimą. Mes čia dažnai atsidarom, atsidurėme panašioj padėti, kaip kad tarptautinė ekonomika atsidūrė. Kai viskas jau sugriuvo, tada bandoma sukurti kažkokį tai stebėsnos ir kontrolės mechanizmą. Taip ir čia. Ir čia tikrai nebeturime švaistyti laiko mūsų pakomtečiui. Atėjo laikas pasakyti, kad e, pribrendo laikas parengti savo pranešimą su konkrečiomis rekomendacijomis tarybai. Turime puikių ekspertų, buvo jau kalbėta apie tai, kas daroma jungtinėse tautose, e, kalbėjote apie Ženevos institucija. Taigi turime pasinaudoti tą patirtimi yra ir tam tikra pramonė šitoje srityje beveikianti. Ir visu tuo, visomis tomis žiniomis reikia pasinaudoti, kad galėtume daryti poveikį tarybai. Yra konkrečių pavyzdžių, kurie aiškiai demonstruoja, jog Europos institucijos vykdydamos saugumo ir gynybos politika ir ES išorės politika susidūrė su būtent tokiamis dilemomis ir rizika, apie kurią čia ką tik jūs, mėly prelegentai, kalbėjote. kai valstybė narė pasamdo kažkokį rangovą, atlikti vienas ar kitas funkcijas, pavyzdžiui, Afganistane. Taip, e, mokytojų rengimas yra taip pat labai svarbi veiklos sritis. E, Bet tam, kad galėtume padaryti poveikį tarybai, mes turime pasiremti didesnių skaičiumi konkrečių pavyzdžių. Pažiūrėkime uh, į situaciją Irake, kas užtikrina saugumą uh, mūsų atstovams ten, kas uh, saugo tarptautinės stebėjimo misijas, kai jos nuvyksta stebėti rinkimų. Uh, Kas yra apsaugos pareigūnai per tas misijas? Taigi vėl mums reikia daugiau konkrečių apčiopiamų pavyzdžių. Gal ne dabar, bet jeigu jų pateiksite, tai bus labai pravartu. Kitas svarbus dalykas, kuris buvo minėtas, tai E, kaip tokių e, įmonių samdymas e, įtakoja ES misijų pačius tikslus. Koks tas poveikis bus? Ar tai neprisidės, pavyzdžiui, prie ginkluotės sklei, pasklidimo? Todėl ir vėl aš raginu remtis kuo, kuo didesniu skaičiumi konkrečių pavyzdžių. Ro Roberto Galtieri, dar prašysiu kalbėti labai trumpai, mes jau vėluojame, o dar trys prelegentai turės sureaguoti į klausimus, pastabas. Na, ponė e, Gomeš pasakė iš esmės tai, ką ir aš norėjau pasakyti. Aš pats norėčiau padėkoti prelegentams sutinku su jų mintimis, iš tikrųjų tose tarptautinės teisės e, džiunglėse mums reikia tam tikro reglamentavimo. Negryšiu aš prie minties, kad reikia parlamentinės iniciatyvos. Tai svarbi žinoma problema. Bet e, teisinio pagrindo, e, teisinės sąrangos, kūrimo problemos yra nepaprastai svarbios. Aš norėčiau paklausti profesoriaus Ronzitį. Jis kalbėdamas visai teisingai kalbėjo apie Europos žmogaus teisų konvencijos privalomąjį pobūdį. Tačiau, jeigu pažvelgsime į Lisabono sutartį, Tai greta žmogaus teisų konvencijos egzistuoja tam tikros e, vidaus e, teisės, e, kurios nėra privalomos. Pavyzdžiui, bendroje teisės teisingumo erdvėje Ir Lisabonos sutartis e, labai aiškiai neapibrėžia tų tarptautinių e, įstatymų ir ko gero tai gali kelti tam tikrų problemų, kai kalbama apie vadinamąją išorės teisę. Na, o iš pono Branovičiaus daugiau norėčiau išgirsti apie vieną dalyką. Mes e, čia parlamente galvojame, kad mes nepakankamai veiksmingai panaudojame e, samdomas įmonės, e, ar tai būtų saugos e, įmonės Afganistane, ar kur mes manome, kad nepakankamai kaštų ir naudos analizės prasme efektingai naudojame mokesčių mokė, mokėtojų pinigus. Ir man būtų įdomu išgirsti išorės eksperto nuomonę apie tai. Ačiū ir panas Kansakos labai trumpai. Ε, <clears throat> αναφυσβήτητα αυτό που συζητάμε σήμερα είναι μια πραγματικότητα και σίγουρα δεν αρκεί απλώς να... Dėkui. Dėkui. Šiandien turėtume vis tik kalbėti apie tai, kas yra tikrovėje. Galime apsimesti, kad kažko nėra, bet iš tiesų turime pripažinti atvirai, kad mums reikia jau dabar reglamentavimo. Greta to yra ir kitų labai svarbių temų, tokių kaip suverenumas. Mes žinome, kad e, saugumo veikla susijusi su tokia problema kaip suverenumas. Ar e, nacionalinio suvereniteto klausimai gali būti palikti vien tik privačiam sektoriui. Yra ir kitų problemų, tokių kaip e, e, žlugusios valstybės. E, samdant galima pasinaudoti privačiomis saugos tarnybomis kažkokiems tikslams pasiekti, bet darbuotojai tada, kam jie turi būti lojalūs ar savo valstybei, ar tai kompanijai, kuri juos samdo. Uh, E, jeigu, pavyzdžiui, jiems nesumoka už darbą, tai tada kas gali garantuoti jų teisės? Ir e, jeigu valstybė pasamdo kažkokius rangovus e, kažkokiems darbams atlikti, tai tada kai kurie veiksmai turėtų būti galimi tik tada, jeigu ta valstybė duoda leidimą juos, juos atlikti. Čia dabar kalbu teoriškai. Ir tokia privati saugos įmonė taip pat yra susijusi su visa virtinė kitų problemų, tokių kaip piratavimas. Kokios taisyklės turėtų būti taikomas čia? Koks kurie, kokie turėtų būti tokios kompanijos, saugos kompanijos įgaliojimai. Taigi daugybė čia dalykų, bet e, mums reikia daugiau supratimo, daugiau šviesos šitame, šitoje srityje. Pirmininkas, ačiū. Dabar paprašysiu prelegentų per 3-4 minutės sureaguoti išsakytas pastabas ar klausimus atsakyti profesorius Ranzyti. Ačiū pirmininkė dėl atsakomybės um, problemos. Pirmasis pasisakymas buvo dėl to, kas neša tą atsakomybę. Aišku, išspręsti šio, šį klausimą nėra lengva, tačiau iš principo galėtumėm pasakyti, kad yra priimančios valstybės atsakomybė, yra rangovų samdančios valstybės atsakomybė, pavyzdžiui, X valstybė, kuri perka paslaugas iš kažkokio rangovo, X valstybė neša atitinkamą atsakomybę. Taip pat galima kalbėti apie mm, atsakomybė tos valstybės, kurioje yra registruota ta bendrovė, tačiau tai nebūtų realus sprendimas, nes dažnai yra, e, kaip kad laivų atveju naudojamasi patogumo vėliava, tai lygiai taip pat ir čia rangovai gali pasinaudoti mm, tuo, kad viena ar kita valstybė yra jiems tinkamesnė, palankesnė e, steigtis, registruotis, taigi būtų sunku kalbėti apie tokių valstybių atsakomybę. Toliau dėl sutarties peržiūros analizės, žiūrint ar atitinka nuostatos tarptautiniai humanitariniai teisiai ir teisinėms nuostatoms. Aišku, tai galima būtų padaryti, tačiau reikia m, mm, turėti omenyje, kad eina kalba apie saugumo užtikrinimo klausimus. Taigi, manyčiau, kad čia būtų labai sunku suformuoti tokią politiką, kuri leistų apibriežti, kaip turi atrodyti tokios sutartys. Tačiau čia kas yra svarbu, yra svarbu, kad tarptautinių nusikaltimų vykdytojai būtų patraukti atsakomybėn. Ir Čia reikėtų kalbėti apie SOFAS, čia e, susidančių valstybių sutarimą dėl to. Čia mm, reiktų galvoti, pavyzdžiui, turint omeny JAV patirtį nuo pat pradžių rangovam, kokia buvo nustatyta. Uh, nuostata, kad, tarkim, negalėsiu persekėti Irako valstybė Tai labai svarbu tokios nuostos. Dabar antras pasisakymas. Tikrai visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, kad būtina europinių lygmenių sutarti dėl šių dalykų. <clears throat> Kadangi yra ir tam tikrų misijų, pavyzdžiui, Irake ar tarkim rinkimų stebėjimo misijos. Ir tokiuose misijose reikalinga užtikrinti apsaugą. Todėl mes turime imtis veiksmų europinių lygmenių ir laikytis realistiško požiūrio. Pavyzdžiui, ponia, kai jūs kalbate apie tą. Mm, mm tarkim, ginklų platinimo problemą, prie kurios gali prisidėti tokios bendrovės, kad jos gali platinti ginklus žmogaus teisų taryboje buvo kalbama apie tos dalykus ir buvo netgi nuostata mm, dėl darbdavių, tarkim, kad jie negalėtų panu, platinti brandorinio ginklo, naudoti e, cheminio ginklo. Taip, iš tikrųjų, tarkim, cheminį ginklą pasigaminti labai lengva ir sunku būtų tokią nuostą patvirtinti dėl cheminio ginklo nenaudojimo. Tačiau, aišku, brando, dėl brandolinio ginklo daug lengviau tokią nuostatą priimti, kad jo negalima e, e, naudoti. Taigi, svarbiausia, tokių susitarimų, tokių konvencijų visuotinumas gali priimti, gali gal ir gražiausias nuostatas surašti į konvenciją, tačiau jeigu valstybės tarptautinių lygmenių neratifikuos tos konvencijos, tai ji bus beprasme. Dabar ponas Goltieri ką pasakė, taip tiesa, tačiau turime galvoti ne vien tik tai apie Europos žmogaus teisų konvenciją, bet taip pat ir apie sutartį, ir apie hartiją pridėtą, e, prijungtą prie ES sutarties ir šeštą straipsnį turėti omenyje pagal Europos konvenciją yra nu, numatyti, numatyta galimybė sustabdyti konvenciją pateikiant pranešimą generaliniam sekretoriui, kad nebetaikai konvencijos, tuomet privalai laikytis tik tai tų punktų, kurie numato minimales teises pavyzdžiui, dėl žmoniško elgesio ar panašiai. Su Lisabono sutartimi viskas tai išspręsta, jau tai nebeįmanoma. Turime būti atsargus, kai kalbame apie žmogaus teisų konvenciją. Tai aišku, kad turime būtent tokia išteisomąją priemonę. Tuo tarpu čia kai eina kalba, tarkim, apie okupuojančią e, e, teritoriją ar kontroliuojančią teritoriją, e, turime Strasbūro teismą. Bet vėlgi noriu pabrėžti, kad baudžiamoji jurisdikcija yra labai svarbi, tačiau e, lygiai taip pat svarbi ir ta priemonė, kuri leidžia užsitikrinti kompensaciją, nes auka nukentėjusiai turi gauti kompensaciją. Ir paskutinis klausimas buvo dėl tarkim, atsakomybės, kuomet yra veikiama žlugusioje valstybėje, kokia Mm, teisė turi būti taikoma privačioms saugumo bendrovėms. Na, galima naudoti nacionalinę teisę, galima taikyti unifikuotą kodeksą. Aš čia kalbėčiau, pavyzdžiui, tarkim, apie Italijos teisės aktus. Tai Italijos teisės aktai yra labai griežti, labai daug ką riboja šiais klausimais ir mūsų baudžiamojo Mm, baudžiamo kodekso 288 straipsnį yra pasakyta, kad yra draudžiama samdyti žmonės užsienio valstybei. Tai reiškia, kad italas, kuris teikia paslaugas užsienio valstybėms, aišku, privačiai, ne kaip Italijos ginkluotų pajėgų narys, pagal Italijos teisės aktus, jis už tai yra baudžiamas ir po to, kai jis grįš į Italiją, jis aišku bus areštuotas ir nubaustas už tai. Taigi galima būtų galvoti būtent apie, apie tokius atvejus, kuomet būtų galima pritaikyti baudžiamąją teisę baudžiamosios teisės nuostatas. Aš čia labai aiškiai noriu pasakyti, aš labai tikiu nacionaliniais teismais netaip labai tikiu o, tarptautiniais tribunolais, kai eina kalba apie baudžiamosios teisės taikymą. Merci, madame. Ačiū. Dabar ponė Buzatų. Um, like... Dėkoju. Pabaigai norėčiau pasidalinti keletų pastabų. Pirmiausia, manau, kad privalomo pobūdžio teisės aktas yra idealas, kuris senai siekime. Tačiau savo pasisakymo metu uh, pabrėžti, kad e, tai, kaip mes dabar darome, tai nepasieksime tikslų, kuriuos išsakė daugelis čia pasisakiusiųjų. Mes jau nekalbame vien tik tais apie europiečius ar ne vien tik tais apie kažkokią geografinę vietą, turint visą tai galvoje ir siekiant sumažinti žmogaus teisų pažeidimo atveju kiek įmanoma, Tai būtent e, tas Elksenos kodeksas ir yra e, šve, Šveicarijos iniciatyvos tikslas. Ir net jeigu tai bus tik Elgesio kodeksas ir pramonė e, palaikys šį tikslą, tai, tai yra visapusiškas procesas, kuriame dalyvauja ir valstybės, ir visuomenė. Šio proceso tikslas yra uh, užtikrintų valst... žmogaus teisų apsaugą, kurios buvo sudarintas tarptautinių konvencijų, valstybių lygių. Taigi, taigi, remiantis šio pagrindu, reikia suformuluoti kažkokius reikalavimus, kurie tiesiogiai galiotų privačioms įmonėms. Na, galima gal sakyti, kad uh, E, jeigu bus pažydimo žmogaus teisės, automatiškai reikš, kad įmonė pažydė savo sutartį, samdos sutartį. Tačiau e, galbūt reikia numatyti ir galimybę būti patrauktam į teismą už tokius pažeidimus arba numatyti finansinės sankcijas ir numatyti kažkokią galbūt dar kitokią atskaitomybės formą. Na taip, sutinku, kad tai nėra idealus sprendimas, bet tikėkime, kad tai yra žingsnis į priekį, kai pasiremsime žmogaus teisų apsaugos principais, kai, kai e, tokios įmonės pastelkimas grinai tik tais gynybiniais tikslais arba savyginos kitų žmonių apsaugos tikslais. Bet, pavyzdžiui, galėtume pasirenkti ir tokių principų, kad negalima E, diskriminuoti, kankinti, e, numatyti draudimą pasitelkti į tokias įmonės vaikus, nusamdyti vaikus. Taigi tokios įmonės tai galėtų nustatyti kaip vidinius įstatus, kuriais turėtų vadovauti savo veikloje. Ir tokiu būdu tikėkime, kad ateityje tokiu būdu bus užkirtamas kelias nuo pat pradžių daugeliui žmogaus teisų pažeidimų. Mams. Tai yra tarsi mišrus modelis. Čia privačios įmonės teikia tradiciškai valstybinės, valstybinės įmonės. Taigi galbūt e, reikia pasirinkti tokias vertybės, tokius principus, kurių tos įmonės turėtų laikytis. Štai tiek iš mano pusės ir dėkoju iš jūsų dėmesį ir klausimus. Ačiū, o dabar profesorių Branovičiolis. Dėkuoju, aš mielai atsakysiu į vokiečių kalbą, jei galima. Ir tai padarysiu dviem etapais. Na, manau, kad reikia vis dėlto bandyti daryti skirtumą tarp privačių įmonių, kuris teikia karinės ir apsaugos um, paslaugų ir tarp to, kas apibūdinta jau kaip samdiniai. Uh, šiandieną atvykęs į parlamentą buvo kontroliuotas privačių apsaugos įmonių, bet negaliu teikti, kad jie yra samdiniai. Visą tai paminėjau, nes vėliau tai atsilieps tam, kaip įmonės e, žiūrės į reglamentavimą ir kaip jos bandys perimti valstybinės užduotis. Jūs klausite, e, kokiu e, tai turi pasiekmių kai yra valstybės e, užduotis perdamas privačioms įmonėms. Aš noriu daryti skirtumą tarp valstybių, tarp e, tokių silpnų valstybių, žlugusių valstybių ir iš kitos pusės stiprių e, pramoninių, demokratinių valstybių ir silpnų valstybių atveju neretai privačios apsaugos įmonės perima tas užduotis, kurios anksčiau buvo atliekamos sąjungu ir tokiu būdu įmonės gali atlikti tokią papildomą funkciją. Be to reikia daryti, aišku, skirtumą tarp to, ką ten tos įmonės konkrečiai veikia, ar jos e, parengia personalą vietoje, ar jos panaudojamas kariniams tikslams. Na ir kai išaiškintos tų įmonių veiklos rytis, galima tuomet e, įvertinti, kokią įtaką jos turės, kuriant stabiles valstybinės struktūras. Čia yra teorinė frak, teorinis klausimas. Čia galbūt galime išsiaiškinti kai kurius principus, tačiau galutinio atsakymo nėra. O stiprių valstybių atveju yra kitokia situacija. Pavyzdžiui, galbūt tokiu būdu apeinamos vykdančios valdžios kontrolės principas, nes, pavyzdžiui, valdžios institucijos pasitelkdamos tokios įmonės gali vykdyti veiklą, kuria nebebus vykdoma demokratinė kontrolė. Be to, apie, aišku, kalbėdami apie Elgesio kodeksą turime apie tai kalbėti. Ir Taip pat nepamirškime, kad jeigu nekontroliuotai karinės rytie tokias užduotis perkeliamos ant privačių įmonių pečių, tai bus sumažinti e, valstybės pajėgumai galbūt vykdyti savo tokias užduotis. Taigi čia svarbus du elementai - skaidrumas, vis didesnis skaidrumas ir JAV čia žengia tinkamu keliu, nes JAV pradėjo viešinti tokių sutarčių ir jų finansavimo aspektus. Ir antra, e, atsakomybės klausimus pagal startis. Taigi, įtaka valstybėms priklauso nuo to, kaip aktyviai valstybės ir tarptautinė bendruomenė uh, reglamentuoja tokių privačių įmonių veiklą. Ir aš manau, kad tokios veiklos privatizavimas silpnų valstybių atveju bus labai aktualus, nes e, čia tokiose valstybėse trūksta privačios, e, e, trūksta kontrolės. O sureaguojant į pano Galtierį pasisakymą, jūs klausėte apie kaštų tyrimo uh, kaštus tyrimas. Ir rengdamas šiam klausimui aš ieškojau duomenų. Taigi, tiesiog ėmiau uh, tikrinti įvairias misijas, kaip pasitelkiamas tokios įmonės ir neradau jokių duomenų, išskyrus ES misiją Palestinos teritorijoje yra paviešinti 2009 ir 2010 metų duomenys. Jeigu jūs susipažinote su kokybinė, kiekybinėmis studijomis, tai tikriausiai žinote, kad sudėtinga atlikti kaštų ir mm, paklausos analizę. Taigi tuo met aš kreipiausi į biudžeto klausimų direktoratą ir paprašiau duomenų, tačiau gavanau, gavau um, duomenys tik apie bendras misijų išlaidas. Tačiau visiškai neįsivaizduoju, kokia tų lėšų dalis buvo skirta privačioms įmonėms, nors aš to konkrečiai klausiau. Ir būtent tai ir turėjau galvoje, kad reikia investuoti į pirkimo institucijas, reikia kurti tokias institucijas, kurios rinktų duomenys, juos apibendrintų ir tokios ben... institucijos galėtų įvertinti kaštus kurie, kiek kainavo privačios įmonės, kiek kainavo valstybių veikla, atlikti analizę. Pirmininkas noriu padėkoti mūsų e, gerbėmiems prelegentams už pasisakymus ir atsakymus. O dabar minutėlės pertrauką padarykime, kad galėtų um, ponai Berpark ir Clark ateiti į prezidiumą. Okay. Uh,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 We'll open the second panel. I would like to welcome. Na dabar norėčiau pasveikinti antrosios mūsų dalies prelegentus. Pirmiausia, pona Andy Bierpark. Jis yra Britų privačių saugos kompanijų asociacijos generalinis direktorius. Pona Michael Clark. Taip pat sveikinu, kuris yra G4S kompanijos viešųjų ryšių direktorius. Tad iš karto ir suteiksiu žodį pirmajam prelegentui. Dėkuoju, ponė pirmikė, ponės ir ponai. E, trumpame pristatymė norėčiau pakalbėti apie dvi sritis. Pirmiausia, ar mes, europiečiai, daugiau naudosimės privačiomis saugumo kompanijomis tose operacijose, apie kurias šiandien kalbame. Ir antra, Jeigu tai norime veiksmingai daryti, kokios turėtų būti tam sąlygos? Žiūrint į pirmąjį klausimą, sakyčiau, kad mes jau dabar naudojamės privačiomis saugos kompanijomis ir tose operacijose ateityje matysime jų dar daugiau. Tam yra dvi paprastas priežastys. Pirmoji, tokių operacijų e, poreikis auga. Šaltojo karo pabaiga ir po to sekęs laikotarpis pasižymėjo tarp valstybinių karų, konfliktų mažėjimu. Tačiau padaugėjo konfliktų valstybių viduje ir žemo lygio nesaugumo situacijų. Tame laikotarpyje taip pat matėme, kad valstybės ES sumažino savo karinės pajėgas. O tai reiškia, kad gebėjimai reaguoti į tas problemas iš valstybių pusės sumažėjo. Taigi padidėjo poreikis ir sumažėjo pasiūla. Ir aš manau, kad ta tendencija, kurią matome per pastaruosius penkerius metus, tęsis ir per ateinančius 5-10 metų ir privačių saugos kompanijų panaudojimas plėsis. Ir čia svarbus klausimas yra ne ar mes jas naudosime, bet kaip naudosime. E, Iš to, kiek aš pažįstu tas įmonės, aš darau tokią išvadą, kad ES turėtų kelti tris svarbės sąlygas tokių kompanijų panaudojimas. Pirmiausia, tikslai turi būti aiškus, antra, turi būti efektyviai ir praktiškai reglamentuota ta veikla. Ir trečias aspektas yra operacijų pobūdis. Tikslų aiškumas privačios saugos kompanijos, skirtingai negu karinės kompanijos, teikia vien tik tai gynybinės paslaugas, pasinaudojant jų žargonu. Jos neteikia puolamųjų paslaugų ir neturėtų to daryti. Paprastai priimtina laikyti, kad tos puolamosios E, veiklos turėtų priklausyti valstybėms narėms ir jų karinėms pajėgoms. Tačiau tie, kurie atidžiai stebė situaciją, greitai prieis išvados, kad yra tam tikra neapibriešta sritis tarptų gynybinių ir puolamųjų operacijų. Ir tie, kurie stebėjo situaciją Afganistane, labai aiškiai pasakys, kad kai kurios iš atliktų veiklų buvo aiškiai puolamojo pobūdžio. Tad mes turime klausti taip, jeigu mes kaip europiečiai naudosimės tomis privačiomis saugos kompanijomis, um, tai reikštų, kad mes turėtume labai aiškiai apibriežti jų už uždavinius. Kita svarbi sąlyga - turėti labai aišku reglamentavimo mechanizmą. Jau buvo paaiškinta apie teisės sąrangą, kuri egzistuoja, taip pat apie e, tą Elgesio kodeksą, kuris atsirado Šveicarijoje po Montro. E, dokumentų. Aš manau, kad toks elgesio kodeksas yra svarbus pirmas žingsnis, bet nedaugiau kaip jis. Tai yra tik tai dokumentas nubrėžiantis siekinius. Jame neatsakomai klausimus, kaip to bus pasiekta ir kaip bus prašoma atsakomybės už tuos veiksmus. Reikalas tas, kad tie, kas pasirašė šią, šį dokumentą, pasirašė per nelik nesukdami savo galvos. Nes jeigu eina kalba apie gerą saugos kompaniją, tai jos jau dabar tinkamai savo pareigas atlieka. O tos, kurios prastai veikia, taip pat neturi problemų pasirašyti, pasirašo ir įdeda į savo tinklapį. Taigi reikia greitai veikti siekiant, kad šis dokumentas e, atvestų prie trijų dalykų. Pirmiausia, įgyvendinimo mechanizmas, kuris apimtų vyriausybių galimybę kištis e, ir reglamentuoti Nei vienas laisvanoris mechanizmas e, nepasiekmė sėkmės Europoje, todėl nereikia fantazuoti, kad be vyriausybių įsikišimo tai bus tinkamai įgyvendinama. Antra, tarptautinis elgesio kodeksas turėtų būti išplėstas, kad apimtų tas rytis, kurios yra aktualios. Sakyčiau, kad labai nedaug Europos valstybių turi tokių įmonių, kurios rimtai galvotų apie nelegalią veiklą, pavyzdžiui, tokią kaip nedidelių valstybių užgrobimas. Tuo tarpu kitur, ko gero, Afrikoje ar Azijoje tokių kompanijų yra pakankamai daug. Mes jau matėme, iš to, kas buvo pademonstruota, dabartinis kodeksas labai didelė dalimi yra tik europietinis ir amerikoniškas kodeksas. Kad jis tikrai būtų veiksmingas, mums reikia geografiškai jo dalyvių sąrašą labai smarkiai išplėsti. Na ir trečia, ko tikrai reikia, tai kažkokia kokios atskirų asmenų kontrolės mechanizmo. Daugelis stebėtojų stebisi matydami, kad e, durininkas prie Briuselio naktinio klubo privalo turėti prisisegęs kortelę, kur labai aiškiai pasakoma, kas jis yra ir kam jis dirba. Tuo tarpu, kai tie, kas tarnauja tokioje kompanijoje, saugos kompanijoje Afganistane, e, visiškai neprivalo to nurodyti. Sakyčiau, kad dauguma blogų dalykų, kurie atsitiko tokių kompanijų veikloje, atsitiko todėl, kad juos padarė atskiri individualūs asmenys, neveikdami pagal savo kompanijos taisyklės. Todėl tokia blogų dalykų rizika, nesant tinkamo reglamentavimo, išliks. Na ir dar vienas dalykas, e, į kurį turi atsižvelgti Europos valstybės, sudarydamos tokias sutartis, yra tų kompanijų socialinė veikla, tų kompanijų ir jų darbuotojų socialinė veikla. Jeigu mes kaip Europa norime dalyvauti tokiuose šalise ir veikti tokiuose e, šalise kaip Kosovo, Somalis e, ar gal ateityje Libija. Mes e, turėsime teisę tai daryti tik todėl, kad ta moralinė teisė bus padėti ten esantiems žmonėms. Ir tada mes turėsime moralinę prievalę dirbti tų žmonių labui. Bendra taisyklė ta, kad jūs to nedarote, jeigu jūs važinėjate po šalį e, džipais e, didžiuliu greičiu ir užmušinėjate gatvėje žaidžiančius vaikus. Kitaip sakant, jeigu norime dirbti tą darbą, turime būti socialiai atsakingi ir turime užtikrinti, kad pasinaudodami tokių kompanijų paslaugomis atitiktume būtent tas tris algas, kurias aš aprašiau. Ačiū ir dabar kitas kalbėtojas. Um, Ačiū už galimybę pakalbėti šią temą. G4S esame Danijos kompanija. Mūsų akcijos yra Londono ir Kopenhagos biržose. Turime apie, mm, dirbame apie 120 valstybių, iš jų 22 ES valstybėse narėse, taip pat ir Belgijoje turime šimtus tūkstančių darbuotojų po visą pasaulį, mes teikiame paslaugas taip pat ir, ir, ir um, Europos komisijai saugumo padėsime užtikrinti Europos parlamentui. Um, mes kalbame apie darbuotojus, kurie dirba didelio pavojaus zonose, kur infrastruktūra yra menka, kur grėsmė yra didžiulė personalui, kurį mes saugome. Ir todėl dažnai mes savo darbuotojams turime duoti šonamosius ginklus, nes mes suprantame, kad norint apsaugoti um, žmonės ir turtą, kurie jie paskirti saugoti, jie turi turėti taip pat ir ginklus, kad galėtų tą apsaugą užtikrinti. O aišku, kai eina kalba apie naudoja ginklus, tai turi būti labai aiškios ir griežtos taisyklės taikomos. Ir todėl šiandien mes ir kalbame apie tai, kaip, reikia, kaip veiksmingai reguliuoti, prižiūrėti šią šaką, šį sektorių. Taigi, ką daro privatus sektorius ir ko nedaro šioje srityje. Kaip kiti jau šiandien prelegentai kalbėjo apie tai, uh, Mes e, teikiame apsaugos e, paslaugas, mes saugome, giname e, žmonės ir turtą, reaguodami į grėsmės tačiau nesijimame jokių polamųjų veiksmų. Mes kiekvienoje situacijoje stengiamės naudoti kaip galima mažiau jėgos, mes stengiamės efektyviai apsaugoti žmonės ir turtą, laikydamėsi teisės aktų ir gerbdami visų pusių um, žmogaus teises. Ta turi daryti privati, privataus sektoriaus saugumo uh, bendrovė ir mes tą darome. Ko neturėtų daryti e, privati e, saugumo bendrovė, ji neturi dalyvauti polamuose ginkluose. Kai kas vadina tai samdiniai, samdinių veikla, mes galvojame, kad tai tiesiog yra tokia veiklos rušis, į kurią mes neturime įsivelti. Tai reiškia, kad mes taip pat negalime kištis ir į politiką, į valstybės darbą, negalime teikti ir jokių neteisėtų paslaugų ar paslaugų, kurios pažeistų kažką kažkieno teises. Taigi čia turi būti aiškiai daromas skirtumas tarp to, ką privati saugumo e, bendrovė turėtų daryti ir to, ką neturėtų jį daryti. Dabar e, truputėlį pakalbėkime apie tai, kodėl yra naudojamos privačios saugumo bendrovės. Mūsų Pagrindiniai klientai yra komercinės organizacijos, val, e, valstybinės struktūros ir nevyriausybinės įvairios e, organizacijos. Aišku, kad, e, tarkim, jeigu tokios organizacijos nori veikti sudėtingoje aplinkoje, kur yra reali grėsmi ir nori, ta, pavyzdžiui, teikti vystomąją pagalbą ar vykdyti kažkokią komercinę veiklą, tarkim, užsimti kalnakasybą ar panašiai ir nori užtikrinti užtikrinti savo e, išteklių apsaugą, tačiau tokios apsaugos negali e, užsitikrinti patys, jie aišku turi samdyti kažkokią privačią saugumo bendrovę e, tarkim, jeigu kalb, eina kalba apie jungtinės tautas ar Europos Sąjungą, tai tokios organizacijos juk turi savo ginkluotas ir saugumo pagas, tai kodėl joms reikėtų privataus sektoriaus paslaugų. Na, kartais sudėtinga Mm, galbūt e, tam tikras paslaugas e, suteikti pačioms valsty, e, tokioms organizacijoms iš savo išteklių, kadangi nepakanka kažkokių tai pajėgumų ar apmokymo, tarkim, nėra tam tikrų um, pajėg, jungtinių tautų pajėgumų, pavyzdžiui, tarkim, valstybės narės galbūt turi pinigų e, tam tikrai operacijai vykdyti, tam tikroms paslaugoms suteikti, tačiau neturi tinkamų žmonių tą padaryti, todėl pasisamdo tam tikrą privataus sektoriaus bendrovę. Dažniausiai mes veikiame efektyviau nei valstybės ginkluotos pajėgos, nes mes suteikiame labai specifišką paslaugą ir mūsų darbuotojai yra tinkamai apmokyti ir parengti tą padaryti, priešingai nei valstybės narės ginkluotosios pajėgos, kurios turi didžiulę visą bazę, visą, visus apmokymus ir taip toliau susikurti ir praeiti, e, aš dažniausiai namuose ir tai brangiai kainuoja. O ginkluotų e, gynybos e, biudžetai yra apkarpomi, taigi reikia ieškoti efektyvesnių būdų suteikti tam tikras paslaugas, kurios yra reikalingos. Dabar kalbant apie reguliavimą, mes suprantame, kad šiam sektoriui reikalingas labai efektyvus reguliavimas ir priežiūra. Kai kurios Kurios valstybės tai jau daro, pavyzdžiui, JAV e, nustato labai griežtas sąlygas sutartyse, kurias sudaro su privataus sektoriaus bendrovėmis. Junknė karalystė juda tą pačią linkmę. Tačiau Šioje srityje dar yra labai didžiulių spragų ir mes visi tai pripažįstame. Mes kalbame apie tam tikro tipo ES teisinės nuostatas e, šio klausimu. Kažina, Čia reikėtų kelti klausimą, galbūt ar tai būtų efektyvu šios e, specifinės veiklos atveju. Dažnai um, bendrovės veikia už ES ribų ir įsikūrusios yra už ES ribų. Pažiūrėjus į tai, kas pasirašė uh, tarptautinį Elsinos kodeksą, apie 43 procentai bendrovių yra. Um, Europos Sąjungoje, taigi labai didelė dalis bendrovių veikia ir yra įsikūrusios už ES ribų. Tad čia kyla klausimas, ar tikrai būtų efektyvios ES teisinės normos. Uh, bet mes e, stengiamės užpildyti tas e, teisinės bazės spragas, pavyzdžiui, ir tuo tarptautiniu Elksenos kodeksu. Čia kalbame be abejo apie savireguliaciją, tačiau be abejo labai svarbu įtraukti ir e, valdžios struktūras, ir pilietinės visuomenės organizacijas, pavyzdžiui, Human Rights Watch, kitas organizacijos, kurios taip pat dalyvavo rengiant Elgesio kodeksą ir prižiūri jo gyvenimą per um, iniciatyvinį komitetą. Yra yra įgyveninimo visas mechanizmas suformuotas. Kaip aš sakiau, šis kodeksas šiuo metu yra tik tai siekiai, tai yra tam tikri standartai, pagal kuriuos e, šios bendrovės turėtų veikti, tačiau nėra sankcijų. Vis tik tai Visi suinteresuoti subjektai, visos suinteresuotos pusės e, e, norėtų užtikrinti, kad tas kodeksas veiktų e, ir jeigu kažkokia bendrovė nesilaiko to kodekso, tai turėtų būti paviešinta ir turėtų būti atitinkamos kažkokios tai sankcijos poveikio mechanizmai turėtų būti taip pat ir atitinkama procedūra skundam ir jų nagrinėjimui. Dabar kalbant apie personalo parinkimą ir apmokymą, jo valdymą, ginklų panaudojimą, jėgos panaudojimą bendrai, žmogaus teisų gerbimą, pranešimus apie incidentus ir jų analizę. Tai yra visa eilė aspektų dėl kurių įgyvendinus kodekso nuostatas, aišku, labai pasikeisų situacija paslaugų teikimo vietoje. Dabar keli nariai kalbėjo apie veiklą jūroje, ypač turint omenyje piratavimo situaciją prie Somalio krantų. Čia bendrai šioje veikloje plačiai dalyvauja prie to sektoriaus bendrovės. Mes suprantame, kad čia irgi ypatingai reikalingas reguliavimas. Pačiame kodekse nėra daug apie tai kalbama, tačiau yra, aišku, priedas visas sąrašas, kas turėtų patekti į kodeksą ir mes galvojame artimiausiai ateityje užsiimti tomis rytimis. Dėkuoju. Ar turite kokį nors pastabų, klausimų, pone Brokner? Dėkoju abiems kalbėtams už pristatymus, kurie buvo labai įdomus ir turiu bendro pabudžio e, pastabą. Jūs e, kalbėjote apie tai, ką, kiek gali padėti ES e, teisės aktai, jeigu mes apėmė tik 43 tai procentų, e, tai beveik pusė, tai iš tikrųjų daug. Bet e, panašiai yra ir su kitais klausimais, pradedant nuo klimato e, kaitos iki kitų, ką gali pasiekti europiečiai, jeigu kiti neprisijungs. Taigi, man čia nesvarbiausias klausimas, jeigu galime kažką nuveikti geriau negu nieko. Vis dėlto turiu klausimą dėl uh, tos spragos, atskaitomybės spragos e, asmeninės atsakomybės spragos, nes net jeigu e, veikia įmonė, tai vis dėlto ir laikosi reikalavimų, tai galbūt jos pavieniai darbuotojai nesilaikys reikalavimų. Taigi norėčiau paklausti, koks yra veiksmingiausias būdas užtikrinti, kad ir tie pavieniai asmenys dirbančius ties įmonė būtų atskaitingi. Na, jeigu mes pažvelgsime pavienius asmenis tai vis dėlto reikia daryti skirtumą, kas e, vyksta prieš jų atliktą veiklą įvykį ir pot, kas vyksta po to. Tarkim, jeigu jie pasigeria, apsvaigia nuo alkoholio ar narkotikų tai ir nušauna, ką nors tai jie atliko nusikaltimą. Ir jeigu jie atliko tą nusikaltimą Afganistane ir Irake tam tikrų metų, tai galbūt nebus sistemos, pagal kurią jie būtų patraukti atsakomybėn. Ne, na ir tai e, neretai taip atsitinka daugeliu šalyje e, ir yra eksteritorinių nuostatų. Tarkim, pas mus e, žudim, žmogžudystė yra eksteritorinių. Eks, teritorinis įvykis ir netgi e, jeigu tokia nusikalstama veikla nu, atlikta kažkur kitur, mes Junktinė karalystė ir tikriausiai vokiečiai gali patraukti atsakomybę. Ten, aišku, tai atsitiko jau, ten, jau po to įvykio ir tai nėra idealu. Tačiau e, daug ir kas yra susirūpinę dėl tokių žmonių rekrutavimo ir atrankos. Ir bandama paieškoti būdų, uh, kaip galima būtų atmesti tuos asmenys, kurie galėtų sukelti problemų. Pačios įmonės sutinka su tuo, nes jos nenori e, rekrutuoti įtartinų asmenų. Tačiau klausimas yra, kaip sukurti tokias atrankos sistemas. Na ir galbūt dabar mm, e, ambicingiausia yra programos, kai yra atliekama patikra pagal e, vadovaujantis post streso sindrom. Tai yra e, tikrinama, kokios patirties turėjo tie žmonės, kas juos įtakojo. Ir galbūt e, štokios patikros ar patikros metodai būtų naudingi kaip at, e, atrankos kriterijai ir pačioms įmonėms. Bet koks metodas nebus idealus. Bet jūs Jeigu sakėte, jeigu mes negalime galtinai panaikinti klimato kaitos savo veiksmais, tai vis dėlto nereiškia, kad neturime daryti nieko. Tai e, jeigu vis dėlto <clears throat> kažkas praslys pro tas patikras, tai nereiškia, kad dėl to, kad tas tinklas neidealus, reikia jo atsisakyti. Na, tai, ką mes bandome nuveikti tarptautinio e, elgesio kodeksas rytie, tai nėra. Um, kažkokios kažkokio pakaito žmonių elgesi. Taip, jeigu valstybė yra žlugusi, tai žlugusi ir žmonės ten galbūt elgsis nebaudžiamai. Tačiau pripažinkime, kad pasaulyje yra esminių problemų ir šios pramonės pastangomis tų problemų neišspręsime. Turime tai pripažinti. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Prašau. Galbūt galėtumėte plačiau pakalbėti apie, apie jung, tai, kas vyksta Junktinė karalystė, kokie teisėkuros projektai šioje srityje numatyti. Junktinė karalystė ką tik nurodė, jog bus daromas, nuo, darė nuorodas į savireguliaciją, bet aš manau, kad Junktinė karalystė čia nori užsimoti plačiau ir Junktinė karalystė norėtų artimiau stebėti, kaip bus laikomasi Elgesio kodekso nustatyto Junktinė karalystė, kuris uh, atspindės tarptautinį elgesio kodeksą ir į sutartis tokiamis įmonėmis bus traukiamas nuostatos susijusios su elgesio kodeksu. Tai nebus naujas teisės aktas, tai bus kažkas tarpinio tarp naujo teisinės akto ir savireguliacijos įstatų. Manau, kad sudėtinga leisti nacionalinius teisės aktus, nes neretai tokios įmonės veikia visame pasaulyje ir tokios įmonės gali uh, perkelti save veiklą į kitą šalį, jeigu tai vienoje šalyje per nelik sudėtinga joms veikti ir jos tiesiog įsisteigia kažkur kitur. Ačiū. They're, they're... O dėl skirtingų jurisdikcijų. Uh, skirtingos jurisdikcijos šalių, kur negalioja jungtinė karalystė teisės aktai. Ar čia jūs kalbate apie ES valstybės narės? Nebūtinai jos gali išsikelti visai kažkur kitur. Any other colleague? Ar yra dar norinčių paklausti kolegų? <clears throat> Jeigu ne, tai e, dėkoju mūsų prelegentams už e, jų pasisakymus, e, pateiktą informaciją. Tikimės neužilgo vėl susitikti, o dabar trumpa pertraukėlė prieš paskutinį diskusijų raundą. Pradėsime trečiąją diskusijos dalį. Pakalbėsime apie institucinį požiūrį mūsų diskusijoje. Turime išorės veiksmų tarnybos atstovą, civilinio operacijų vadas Keisų Klompenhaueras yra su mumis ir taip pat ponas Patrick Child iš išorės veiksmų tarnybos, administracijos ir finansų skyriaus einantis direktorius pareigas. Ponas Klompenhauer. Dėkuoju. Pane pirmininkė, e, didelis malonumas kreiptis į šią garbingą auditoriją. Kalbame šiandieną apie e, privačias saugos kompanijas, kiek suprantu, jau visą pusdienį jūs apie tai šnekate. Mums ši problema nėra labai paprasta, bet aš pabandysiu e, plačiai pažvelgti į šį reikalą. ES siunčia savo e, misijas e, į šalis, kuriuose kyla saugumo problemų, į tokias šalis kaip e, Irakas ar Afganistanas. Tai yra tikrovė ir tikrovė taip pat ta, kad reikia užtikrinti mūsų darbuotojų saugumą vietose. Greta moralinių problemų, iškyla ir teisinių problemų, jeigu mes tinkamai nepasirūpinsime tuo ir nesugebėsime apsaugoti tų žmonių, kuriuos siunčiame į misijas. Tikrovė ta, kad čia alternatyvų, kaip juos apsaugoti, turime netiek daug. Pirmoji būtų, kad tuo rūpinasi valstybė narė, antroji, kad pati misija samdys apsaugos personalą tai misijai, trečioji alternatyva pasamdyti privačią saugos bendrovę ir ketvirtoji, jeigu nei viena iš tų alternatyvų nepasirodo esanti veiksminga, yra pabaigti misiją. Vietos policijos pajėgos dažnai nesugeba veiksmingai valdyti saugumo situacijos. Galbūt laikui bėgant tai keisis, bet mes ten būtent todėl ir atsidurėme, kad kalba eina apie e, nepasisekusią ar sužlugusią valstybė, kurioje saugumo pajėgos e, nėra pakankamai veiksmingos. Todėl mums reikia ieškoti, kaip užtikrinti savo patiems saugumą. Pripažįstame administracinius, finansinius, politinius ir kitokius iššūkius, su kuriais susidurėme pasirinkdami vieną ar kitą alternatyvą. Bet Afganistano pavyzdys e, iš principo rodo, kad privačią saugumo kompanijos yra pigiausia iš alternatyvų. Antra vertus, ne visas tas alternatyvas konkrečiu atveju yra prieinamos. Ir čia reikia pasakyti, kad e, išlaidos saugumui priklauso nuo misijos konteksto. Čia turiu galvoje misijos įgaliojimus ar mandatą kartais reikia veikti provincijose ir taip toliau. Na ir e, kita konteksto dalis yra saugumo aplinka, kuri labai dažnai yra priešiška ar susijusi su didelė rizika. Nuo to, žinoma, priklauso, tai taip pat priklauso nuo to, ką vis tik misijos dalyviai turi dalyti, kur jie turi keliauti. Nuo to priklauso saugumo išlaidos. Kyla problemų samdant saugos kompanijas, kadangi nėra tinkamo teisinio reguliavimo. Mes bandome šią problemą išspręsti, taikydami skaidrės pirkimų procedūras griežtų reglamentavimų vietoje ir deramai patikrindami iš anksto tas kompanijas, kurias pasirenkame samdymui. ES misijose mes laikomės vieningo požiūrio į saugumo užtikrinimą, kai kalbame apie delegacijų personalą ir į, kai kalbame apie misijų personalą. Nors savai mes suprantame, kad priklausomai nuo to, kokį personalą saugojame, išlaidos bus kitokios. Tai tiek norėjau pasakyti ir dabar suteiksiu žodį savo kolegai. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegai Keis. Aš dabar norėčiau pažvelgti iš ES delegacijų požiūrio taško e, buvusių komisijos delegacijų, dabar ES delegacijų požio taško, kadangi vėlgi čia reiktų kalbėti apie saugumo elementus, užtikrinant mūsų darbuotojų ir viso turto apsaugą. Mes laikomės panašaus požiūrio, įvertindami riziką ir saugumo poreikius būtent turėdami omenyje, kad turime pareigą užtikrinti mūsų darbuotojų saugumą. Kai eina kalba apie tokias rytis, kur dirbame su privačiamis saugumo bendrovės, tai iš tikrųjų galima kalbėti apie labai platų rizikos spektrą. Kai kuriais atvejais mums reikia labai rimtų saugumo pajėgumų, užtikrinant mūsų darbuotojų apsaugą ir, ir biurose, ir namuose, ypatingai um, delegacijos vadovo ar vadovės apsaugą, užtikrinant aukščiausių lygmenių. Um, me, po, mes laikomės pirkimų procedūros numatytos finansinėme reglamente. Čia konkursai tokie patys kaip ir pagal ESDP misijas e, taikomos procedūros. Konkrečiai vertiname visus poreikius e, atitinkamojo valstybė atsižvelgiant į visą kontekstą ir į delegacijos veiklos pobūdį. Europos išorės veiksmų tarnyba, aišku, yra nauja struktūra, taigi tai puikus momentas e, buvo surenkti, labai tinkamai parinktas momentas surenkti šios klausimus, e, kad galėtumėm aptarti visus turimus variantus, nes mes dabar patys kalbame, kaip galvojame, kaip mes galėsime patenkinti mūsų darbuotojų dirbančių delegacijose ir SDP misijose saugumo poreikį poreikius. Bendrai požiūriai taikomi labai panašus. Reikia turėti omenyje, kad Keti Ashton pabrėžė, kaip svarbu yra užtikrinti mūsų žmonių e, saugumą, kai jie dirba labai dažnai sudėtingoje, didžiulių iššūkių aplinkoje ir visą tai reikia padaryti teisingai. Uh, Be abejo, po, palaipsniui kuriant Europos išorės veiksmų tarnybą, stiprės ir saugumo padalinys šioje tarnyboje. Ir be abejo, mes turime surasti pačius geriausius sprendimus, kaip būtų galima užtikrinti mūsų darbuotojų ir turto apsaugą, kaip geriausiai panaudoti išteklius, kaip geriausiai, efektyviausiai panaudoti ES biudžeto lėšas. Ačiū. Any questions or... Pirmininkas, ar būtų kokių um, klausimų ar komentarų? Prašom. Ačiū, ponė Čels, kad jūs dar kartą atėjote pas mus, jau turėjome galimybę su jumis uh, pabendrauti šiandien. Aš norėčiau užduoti keletą klausimų jums. Jūs sakėte, uh, pirmas variantas būtų, kad valstybės narės užtikrintų saugumą. Kaip dažnai taip yra, taip atsitinka, kad pačios valstybės narės pasirūpintų saugumo užtikrinimu, kaip dažnai jūs prašote valstybių narių to pasirūpinti. Antras dalykas, tarkim, jeigu yra pasirenkamos privačios saugumo bendrovės, kiek jūs sekate, kaip yra teikiamos paslaugos, kokia yra sistema čia taikoma, prižiūrint jų veiklas. Ir toliau kitas klausimas kalbant vėlgi apie privačias saugumo bendrovės, ar jūs turite kažkokias tai pagrindų sutartis, rėminės sutartis, ar jūs skelbėte bendrus konkursus, ar jūs parenkate kažko, kaip jūs parenkate kokį variantą, kokią procedūrą vadovaujantis parenkate geriausią variantą paslaugų teikimo, ar jūs renkate tik tai tokias firmas, kurios yra pasirašysios tarptautinį Elksinos kodeksą, ar yra kažkokių kitokių kriterijų, pagal kuriuos jūs pasirenkate vieną ar kitą privataus gynybos sektoriaus saugumo bendrovė. Dėkuoju už Jūsų klausimus dėl valstybių narių. Taigi, personalo reikalavimai mažai tinkamo personalo, na, kai reikia atlikti užduotis, pavyzdžiui, atlikti apsaugos užduotį, tai tuomet valstybės narės galbūt nėra labai suinteresuotos atlikti tas užduotis. Valstybės narės nori į tokias misijas vyksta aukštesnio rango žmonės tam, kad būtų pasiektas rezultatas. Taigi paprastai nesinčiami e, žemesnio rango pareigūnai, e, karininkai į tokias misijas. Valstybė narių nedomina. Taigi, tai štai, tai aišku, problema. O kitas dalykas yra štai koks. Tarkim, Nes jeigu valstybės narės siūstų tokius žemesnio rango pareigūnus, karininkus, skirtų e, įrangą, tai e, būtų labai brangu valstybėms narėms, nes ES padengia tik dalį tų kaštų. Todėl tai viena iš alternatyvų, kurios aktyviai siekiame, nes žinome, koks bus rezultatas. Tai yra valstybės narės tiesiog nenorės prisimti šių užduočių. Toliau sutarčių sudarimo sistema. Aš asmeniškai nesu atsakingas už sutarčių sudarimą, tačiau, kaip suprantu, egzistuoja įmonė tranka, remiantis, tarkim, jų reputaciją gerų vardu. Tarkim, yra sudaroma sutartis, kurioje daroma be kita ko nuorodos į tokius dalykus kaip žmonių teisės. Na, aišku, ES nebus Elgesio kodekso šalimi, todėl sutartyje sudėtinga daryti konkrečią nuorodą į Elgesio kodeksą bet bandome išspręsti šią problemą, darydami nuorodas į žmogaus teisės, o taip pat įvairiaus klausimus, kurie čia buvo kelti. Aišku, įmonės dalyvaujančios e, konkursuose atrankoje E, turi atitikti galbūt finansinius reikalavimus, turi turėti e, valdybą, turėti turėti draudimą, turi turėti reputaciją. Taip pat e, turėtų būti apsidraudusios kažkokio nelaimingam atveju. Taigi sutarties sudarimo procese bandoma užsitikrinti, kad bus laikomasi tam tikrų standartų. O kai dėl E, CSDP yra misija, kuris sudaro sutartis. Taigi šiuo požiūriu čia gal nėra kažkokių visų, visų misijų, visų sutarčių konsolidavimo sistemos. Na, aš gal perduočiau šį klausimą ekspertams. yra klausimų susijusių su. Yra tam tikrų nuostatų, pavyzdžiui, tarkim, dėl įrangos, dėl šarvuočių įsigijimo ir panašiai, tačiau nėra iškių tokių nuostatų dėl privačių saugumo bendrovių. Pavyzdžiui, ir, ir reikia turėti omenyje, kad, tarkime, situacija Kabulė visiškai netokia kaip situacija Bagdade. Tai Taigi kiekvienu atveju um, sutartys sudaromos pagal specifinę situaciją uh, operacijos vykdymo vietoje. Pavyzdžiui, Bagdadė, tarkim, yra tokia situacija, kur Britų ambasada užtikrina didelę dalį saugumo paslaugų teikimo misijai. Ir čia, kai kalbame, pavyzdžiui, apie mobilų saugumą, irgi tai yra papildoma priemonė. Čia iš tikrųjų tas paslaugas perka ten esanti valstybė narė ir po to jį aprūpina tos, tomis saugumo paslaugomis e, ir mūsų žaliojo zonoje, tarkim. Situacija kabule yra kitokia. Taigi, kiekvienu atveju e, reikia atsižvelgti į specifiką. Tai gal tiek aš noriu norėjau pasakyti. Gal, gal kolega. Taip, aš dėl delegacijų norėčiau plačiau pakalbėti. Tikrai mūsų patirtis yra panaši, kai eina kalba apie tą entuzijazmą ir pasiryžimą iš valstybių narių pusės um, pasirūpinti, kad iš nacionalinių išteklių būtų pasirūpinta tokių paslaugų teikimų, kai eina kalba apie, tarkim, apie SGP uh, misiją Bagdade. Pavyzdžiui, turime tokį uh, vieną atvejį Irake, kur mes uh, biurų dalėjame su Britų ambasada. Ir čia mes turime galimybę naudotis būtent Britų ambasados pasirūpintomis nusip, e, saugumo paslaugomis, jos apima ir mus užtikrina mums irgi saugumą ir čia, aišku, reikia tai turėti omenyje, kai skaičiuoja išlaidas, pavyzdžiui, vienu atveju, kur valstybė narė pasirūpina saugumu ar ir kitu atveju, kur, pavyzdžiui, gal situacija visiškai kitokia. Mes be abejo reikiamai įvertiname visas sutartis, mes po to darome išvadas, kad galėtumėm pasimokyti iš patirties. Ir ypač kai eina kalba apie pamatinės sąlygas, pagrindinius reikalavimus, su kurių laikantis sudaromos paskui sutartis ateityje tos e, sutarčių sąlygos yra skelbiamos jau dabar konkursuose, būtent apima tai, ką aš jau minėjau ir, ir patirtis tikrai yra labai panaši. Esmė yra ta, yra, kad reikia užtikrinti, kad bendrovės būtų tiek techniškai kompetitingos suteikti mums reikalingas paslaugas, bet taip pat ir kad jos turėtų tinkamas finansų ir valdymo visas sistemas ir procedūras, kurios atitiktų aukščiausius standartus. Dar vienas dalykas, ką čia reikėtų pridurti, tai yra privačių saugumo bendrovių vaidmuo ar užduotis užtikrinant pasyvų mūsų darbuotojų ir pastatų saugumą, kad nebūtų mm, tas vaidmuo aktyvus, turint omenyje politikos kontekstą. Dabar dėl grupinių konkursų, jūsų tas klausimas, kur buvo dabar, šiuo metu yra didžiulis konkursas su daug elementų iš, ir, ir čia turėtų būti sudaryta nemažai tokių pamatinių sutarčių, ku, mes po to turėsime visą paketą sutarčių, kurias paskui galėsime sudarinėti jų pagrindų tolesnės sutartys kiekvienoje vietoje atskirai, individualiai atsižvelgiant į tai, kokia yra praeities patirtis ir, ir kokia yra specifika. Mes pradedame būtent dabar šį procesą. Aišku, kad skirtingose, skirtingose vietose situacija bus visiškai skirtinga, tą reikia turėti omenyje. Ir kadangi nėra teisinės bazės, mes turime pasirūpinti patys mm, per savo sutarčių nuostatas, kad bendrovės laikytųsi bent jau minimalių reikalavimų, mes, kuriuos mes joms keliame. Pane Brantner, e, atsiprašau, klausinėjau, e, e, dėkoju. E, už jūsų atsakymą. Ir sureaguodama į tai, ką jūs pasakėte, jūs kalbėjote pagrindų sutartis, kalbėjote apie tai, kad vietose situacijos yra labai skirtingos ir apie tai, kad e, į konkursus reaguodamos kompanijos turi reaguoti į konkrečias situacijas. Aš, aš džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie platesnės pagrindų sutartis. Na, o kalbant apie kaštus, tai e, E, valstybės narės galų gale apmoka už e, tas paslaugas, tik tai galbūt vienas daugiau, kitos mažiau. Ir ko gero <clears throat> reikėtų užtikrinti, kad e, būtų lygiau ta našta pasidalinama. Gal reikėtų daugiau stimulų valstybėms narėms pačioms pasirūpinti saugumu. Na, o dabar apie tai, kad pasinaudojama e, Junktinės karalystės apsaugos paslaugomis, e, tai e, man rūpi kaštų ir naudos santykis. Regis, kad Danai, kurie naudojasi tuo pačiu pastatu, už tai moka daug mažiau negu kad, pavyzdžiui, ES atstovai. Dabar dar vienas papildomas klausimas dėl Elgesio kodekso. Kiek suprantu, jį pasirašo atskiros bendrovės. Vadinasi, Junktinė karalystė e, negali būti pasirašančiaja šalimi. Vadinasi, rengiant konkursus e, tokio kriterijaus ir negalima taikyti. Taip pat kalbėjote apie tai, kaip jūs vertinate paslaugų teikėjus. Sakėte, kad atsižvelgėte į sukauptą patirtį rengiant techninės sąlygas kitiems konkursams. Man įdomu, ar jūs į konkrečius firmas e, atkreipiate dėmesį, kai rengiate naujus e, konkursus, ar jūs sudarote kažkokį ten juodąjį kompanijų sąrašą, ar kažką panašiai. Ar jūs sekate, kaip toliau dirba tos firmos? Na ir galiausias klausimas yra įsigijimų personalo parengimas, kaip jie yra rengiami, ar e, jie išmokomi atsižvelgti į žmogaus teisės, ar jie žino apie Elgesio kodeksą, ar e, tinkamai rengiami, ar jiems suteikiamos ypatingos kompetencijos čia. Ir dar noriu pasakyti, ar kiekvienos atskiros e, šalies atžvilgių išorės reikalų, e, išorės veiksmų tarnyba yra nusistačiusi kažkokius vertinimo kriterijus ar vertinimų sistemą. Na, atsakant iš kito galo, aš pabandysiu e, pateikti atsakymus, jeigu ne, tai kolegas padės. Taigi, yra rizikos įvertinimo kriterijai, kai kalbame apie saugumą ir gynybos politikos misijas. Eh, eh, tuos vertinimus daro eh, situacijų centras, žvelgiant į Afganistaną, visada atsižvelgiama, kokia yra situacija vienoje ar kitoje provincijoje, kitoje šalyje, galbūt žiūrima kuo skiriasi situacija pietuose ir šiaurėje. Na ir paskui viskas, pasinaudojant tuo bendroju mechanizmu, yra vertinama. Yra tam tikri misijų saugos standartai, kurie privalo būti įgyvendinami. Mes e, specialiai rengime kiekvienos misijos saugumo pareigūnus vienoje iš valstybių narių. Na, o žmogaus teisų aspektai paprastai atsispindi sutartyje su bendrove. Ir žmogaus teisų aspektas taip pat yra saugumo valdysenos vienas iš elementų, už kurį atsako misijos saugumo pareigūnas. Tad tiek. Na, galiu dar tik tai kai ką pridurti apie valstybių narių išteklių panaudojimo mastus. Iš tikrųjų, kai kuriuose e, šalise pačias valstybės narės samdosi privačias saugumo kompanijas ir tai tik tai atspindi tą situaciją, kai yra kvalifikuoto personalo stoka pačiose valstybėse narėse. Kalbant su valstybėmis narėmis, reikia pasakyti, kad mes išorės veiksmų tarnyboje jokiais būdais tokiam valstybių narių norui neketiname priešintis. Tačiau, kaip ten bebūtų, privačių kompanijų samdymas dažnai yra vienintelė alternatyva. Dabar kalbant apie tas bendrovės, ar yra raudonasis ar juodasis sąrašas, e, komisija turi tam tikrą sąrašą firmų, kurias dėrėtų stebėti ir kurias samdant reikia elgtis atsargiai. Na, o dabar e, keletas pavyzdžių iš e, pastarosios patirties. Visų pirma, aš jau minėjau tą didelį E, globalų į konkursą, kurį mes organizuojame, e, skirtingai nuo praeities praktikos, kai mes e, teikdavome konkurso sąlygas tik tai tam tikram žinomų kompanijų ratui. Dabar mes išplėtėme tą sąrašą Na ir kitas dalykas, išorės veiksmų tarnyboje, kuri yra pati nauja, administracijos departamente, mes sukūrėme atskirą skyrių atsakingą už konkursų rengimą ir konkursų vertinimą. Taigi ten bus e, žmonės, kurie sugebės padėti renkti konkursus ir šitoje srityje ir prižiūrės visą konkurso ir kontraktavimo procedūrą. Na ir dėl paskutinio jūsų klausimo apie rizikos vertinimą, tą mes be jokios abejonės darome, jis nuolat, e, tas sąrašas, rizikos vertinimas nuolat vertinamas, nuolat atnaujinamas. Na, daugiau regis klausimų nėra, gal jūs norėtumėte dar ką pridurti? Ne, yra dar vienas klausimas. Well, um, Atsiprašau, kad e, daugiau smulkmenų jums nepateikiau, turiu pasakyti, kad mes jaučiamės įkvėpti elgesio kodekso, ten surašyti principai yra prasmingi ir e, sutartyse mes tengiamės e, tuos principus atspindėti. Nors, kaip ir buvo aiškiai pasakyti, ES nėra to Elgesio kodekso signatarė. Na, jeigu nebūtų daugiau norinčių ką nors pridurti, labai ačiū prelegentams už jų pasisakymus. Tikimės matyti pas mus jūs atvykstant ir ateityje. Dabar posėdį baigiame.